Uh, uh, uh, Kolegos, galbūt galėtume vėl tęsti posėdį. Pirmasis šio, šios popietės klausimas, 51 klausimas, biudžeto, parlamento biudžeto E, vykdymo tvirtinimas, aš teiksiu žodį pranešėjui, o aš kaip tik ir esu pranešėjas. E, turiu gerų žinių, mes anksčiau apie tai šiek tiek kalbėjome. E, taigi parlamento sporto salė šiandieną vėl pradėjo veikti tikriausiai todėl tiek mažai narių yra salėje ir tikriausiai jie nutarė pasportuoti prieš atėdami į posėdį. Taigi tie gerų naujienų. Norėčiau pradžioje e, išsakyti keletą bendrų pastebėjimų, o paskui pereisiu prie konkrečių dalykų. Pirmiausiai norėjau pasakyti, kad savo pranešime džiaugiuosi tuo, kad pozityvi nuomonė yra išsakyta dėl 16 metų sąskaitų teisėtumo ir tvarkingumo. E, Ta reikėtų diskusijų pradžioje pasakyti. Taip pat norėjau E, keletą žodžių tarti apie tai, kaip frakcijos tvarkosi su lėšomis. Koordinatoriai šiandien prieš pietą apie tai kalbėjo ir komitetas renks nuomonę apie frakcijų Europos parlamento e, finansavimą, bet prieš E, tai kol pasirodys ta e, nuomonė, noriu pasakyti, kad reikia ir toliau gerinti finansų valdymą, susijusi su e, frakcijomis, frakcijoms teikimų finansavimu. Taip pat pradžioje nori, miniu vidaus audito metinę ataskaitą ir mano pranešimų projekte. E, e, pasakyta, kad 26 veiksmams priskirta dėlė rizika, 12 vidutinio ligmens rizika. Ir e, priminsiu tuos dalykus, kai kalbėsime toliau apie biudžeto vykdymo tvirtinimą. Taip pat pranešime aš džiaugiuosi tuo, kad parlamento kredituotėms asistentams peržiūrėtos e, išmokos dienpinigiai E, susijęs su jų misijomis ir e, tikriausiai patys asistentai e, pritartų tam, kad reikia toliau dirbti šioje srityje, gerinti padėtį ir taip pat kitas dalykas stažuotojams nėra iki šiol numatyta galimybė iš anksto gauti išmokų, turėtų pasikeisti ši tvarka, kad jie neturėtų iš savo kišenės mokėti, dengti tam tikrų išlaidų ir paskui tik tai susigražinti jas. Kolegos e, tikriausiai taip pat pastebėjo, kad aš aptariu kiekvieną generalinį direktoratą ir e, miniu specifinius dalykus dėl kom, DigiCom generalinio komunikacijų direktorato. Uh, kalbu apie naujausią Eurobarometro apžvalgą, joje užfiksuota tai, kad e, Europos parlamento įvaizdis e, vis e, geresnis yra dėl personalo generalinio direktorato. Sakau, kad lygių galimybių skatinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų išteklių valdymo politikos srityje. Dėl e, seksualinio persekiojimo, e, tai šis klausimas tapo vis labai aktualiu pastaruoju metu. Raginu generalinį sekretorių įdėkti. E, patarėjų specialiųjų tinklą, kurie e, užtikrintų konfidencialumą, kuri, į kurias galėtų kreiptis ar stažuotojai, ar darbuotojai parlamento dėl e, infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato. Kalbu pirmiausia apie pastatų politiką 16 metais. Mes visi praeitie esame sakę, kad parlamentas turėtų turėti pastatų strategiją, bet pripažįstama, kad tai labai sudėtinga. Pirmiausia dėl Brexito, kadangi mes nežinome, kokie bus poreikiai, neaiškus bus Europos parlamento narių skaičius, darbuotojų skaičius ir taip pat Paul Henry e, Špak pastato klausimas yra neaiškus aiškus ateitis. E, biure vyksta diskusijos apie tai ir galvojame, kokia būtų geriausia galimybė, ar reikėtų atnaujinti ar visiškai e, pastatyti naują pastatą. Ir e, kol nebus išvadų dėl šio pastato, tikriausiai bus sunku parengti bendrąją pastatų strategiją. Bet reikia tokios strategijos parlamento pastatams, mes e, žinome, kokie yra mūsų poreikiai, kokie planai ateičiai. Dar vienas dalykas, apie e, ką kalbu, yra vertimo žodžių ir konferencijų generalinis direktoratas. Aš esu pastebėjęs, kad per savaitę vertai žodžiu E, nuo 11,54 minučių 14 metais e, padidino e, dirbamo laiko skaičių iki 13,25 minučių 16 metais. Ir bet kokie pokyčiai turėtų būti derinami tarp profesinių sąjungų ir generalinio sekretoriato. Ir jeigu bus pateikta kokiu nors pasiūlymu, tai e, vėliau jie atsispindės. Dėl finansų generalinio direktorato 18 e, e, metų pabaigoje baigėsi sutartis su kelionių tarnyba ir kelionių agentūra ir paskeltas yra konkursas. Reikia siekti, kad būtų pagerintos paslaugos, ypač dėl kainodaros. Praeitie buvo išsakyta pastabų tam tikrų, pavyzdžiui, dėl to, kad siūlomos kainos yra kur kas didesnės, negu kad galima rasti internete. Kit, nu, Joje sutartyje taip pat turi būti numatyta, kad paslaugos e, turėtų būti teikiamos ir savaitės. Pavyzdžiui, labai sunku sekmadieniais yra e, susisiekti. Aš neseniai turėjau tokios patirties ir reikėtų, kad sutartyje būtų e, įrašytos nuostatos dėl to, kad darb, parlamento nariams ar darbuotojams e, būtų galima užsakyti keliones ar pakeisti. E, laiką savaitgaliais. Taip pat inovacijos techninės pagalbos generalinis direktoratas, kita dalis, saugumas, sauga, išsakiau pastabas mm, projekte, kalbu apie tai, kad reikia reikia užtikrinti, kad parlamentas būtų palankus aplinkai ir džiaugiuosi, kad parlamentas patvirtino generalinio sekretoriaus pasiūlytą planą dėl e, elektrinių automobilių parko Ir mes dabar turime tikslų ir tikiuosi, kad nepenelik tolimoje ateityje galėsime pasiekti tuos dalykus. Kolegos, e, tai pagrindiniai dalykai. Aš e, ne viską beje paminėjau savo pranešimo projekte ir norėčiau dabar juos paminėti. Pirmiausia, bendrųjų išlaidų išmoka, apie tai nekalbėjau. E, yra darbo grupė įkurta parlamente, kuri gilinasi į šį klausimą ir tikimės, kad kovo mėnesį ji pateiks savo pasiūlymus. Ir tikiuosi, kad iki e, termino, pagal kurį galima pateikti pakeitimus, mes žinosime tą nuomonę. Ir aš sieksiu įrašyti pastraipą ar tam tikrą teksto dalį apie bendrąją išmoką, kol ir žinau, kad praeitįje biudžeto tvirtinimo ata, ataskai pranešimuose apie tai buvo daug kalbama ir e, tikiuosi, kad e, sulauksime pastebėjimų dėl to. Dar vienas dalykas, kurio nepaminėjau ir e, tiksliau Aš e, pranešinė neminėjau to dalyko, tai yra savanoriškas pensijų fondas. Generalinis sekretorius labai greitai turėtų padaryti pareiškimą šiuo klausimu. Uh, ir tikiuosi, kad jis pasirodys tas pareiškimas prieš baigiant renkti pranešimą, prieš e, baigiant teikti pakeitimus, jeigu ne, tai aš rašysiu ką nors tekste. Bet būtų gerai išgirsti, e, kokie bus generalinio sekretoriaus pasiūlymai prieš įrašant atitinkamą pastraipą. Kaip sakiau, turėtų greitai pasirodyti tie pasiūlymai, jeigu ne, tai tada aš įrašysiu E, atitinkamą, atitinkamą teksto dalį. Tiek Iki kovo pirmos galima teikti pakeitimus mano pranešimui ir aš mielai e, kalbėsiu su kolegomis, pirmiausia šešėliniais pranešėjais, apie pakeitimus, apie e, atsakysiu į klausimus ar išsklaidysiu abejonės dėl pranešimo. Taigi tiek baigiu ir raginu pasakyti šešėlinius pranešėjus e, ponė Šmit. Pirmoji. Ja, dankeschön. Um, ähm, jetzt muss ich einfach dem Herrn Vorsitzenden und Berichterstatter mal ein ganz ein großes Lob für diesen. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pagirti mūsų pirmininką ir pranešėją už labai gerai subalansuotą pranešimą. Jis yra stabilus pagrindas, e, kuriuo galime remtis. Tuo pat metu reikia pasakyti, kad turiu ir pastabų kai kuriais klausimais. Šiandieną glaustai apie tai pakalbėsime, turime pažiūrėti į tarnautojų iš Junktinės karalystės statusą, jie atsiduria sunkioje padėtyje, Ir visiškai suprantama, kad jie nori žinoti, kokia ta jų padėtis, jie nori žinoti, dėl ko derisi komisija ir jų vyriausybė. Turime e, būti apie tai informuoti. Kalbėjote apie komunikacijos generalinį direktoratą. Man e, šiek tiek kelia rūpeščių naujasis Europos parlamento pagrindinis interneto puslapis. Jūs sakote, kad jis aiškesnis, bet aš šiek tiek abejoju. E, daug kalbama apie e, socialinės žiniasklaidos vaidmenį būsimuose rinkimuose taip pat reikia pamastyti. Dėl informacinių technologijų generalinio direktorato iškyla problemų galbūt ne Briuselyje, bet e, Strasbūzė ir kitur iškyra problemų pasinaudojant tomis technologijomis. EP portalas naudingas. Logiškas, bet atrodo, kad e, daug darbo, e, taip sakant, perkeliama į pačių parlamento narių kabinetus. Tai šia prasme turbūt negerai darbą permesti kažkam kitam. Neramina taip pat incidentai, kuomet e, užlūšta ar nutrūksta tinklo veikla, turime užtikrinti, kad ateityje to nebūtų. Čia reikia skirti atitinkamų lėšų, kad galima būtų užtikrinti tinkamą tinklų apsaugą. Jeigu e, būtų rimtas išpolis prieš tinklus, tai kainuotų mums daugiau. Dabar e, saugos e, generalinis direktoratas, čia reikia atsižvelgti į tai, ką sako profsąjungos dėl darbo ir šeimos gyvenimo derinimo, reikia taip pat užtikrinti, kad Europos parlamento pastatai ir naktį būtų saugus. Na, taip pat dėl BCD kelionių agentūros turime užtikrinti tinkamą paslaugų lygį. Kiekvienas parlamentaras turi savų istorijų papasakoti apie tą agentūrą. E, Buvo paminėti taip pat vertimo raštu ir žodžiu dalykai. Dabar e, Europos parlamento e, atstovybės valstybių, e, valstybėse narėse, čia šitą reikėtų pasakyti, lyčių pusiausvyrą, kol kas vyrų naudai ji e, pakrypusi, reikia surasti tinkamą, tink, tinkamų moterų, kurios galėtų užimti e, tas pozicijas. Taip pat ir parlamento narių akredituotų padėjėjų reikalai. Aš e, turėsiu savo pastabų ir pateiksiu jas pakeitimų formą. Ponas Laliai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs, ponė pirmininkė, kaip pranešėja, parengusi gerai struktūruotą, subalansuotą, visą apimantį pranešimą apie parlamento veiklą 2016 metais. E, čia atsakoma į tai, kas buvo padaryta e, tobulinant e, viešųjų finansų valdymą, didinant skaidrumą, atskaitomybę ir politinę lyderystę Europos piliečių akise. Apie 19 procentų e, e, daugiametės finansinės perspektyvos atiteko parlamentui ir e, reikia pasakyti, kad 99 procentai su viršum tų išlaidų buvo valdytos tinkamai. Žinoma, visada reikia atsakyti į klausimą, e, kaip e, tie finansų ištekliai buvo išleisti siekiant pasiekti išsikeltus tikslus. Žvelgiant į 2016 metų sandorių teisėtumą ir teisingumą, pagal auditorumų ataskaitą e, aišku, kad išlaidose E, reikšminga klaidų riba nebuvo pasiekta. Auditorumai yra pateikę keletą pasiūlymų, tačiau turime pasakyti, kad pasiūlymas dėl e, kontrolės koordinatoriaus e, kiekviename generalinėme direktorate galėtų prisidėti taip pat ir biurokrat, prie biurokratijos didinimo. E, toliau, tarp e, institucinis e, sustarimas dėl biudžeto disciplinos ir tinkamo finansų valdymo vykdytas pagal numatytą planą. Na ir pagaliau dėl detalios informacijos apie sutartis, kurios buvo sudarytas, suskirstant jas pagal atskiras procedūras. Ir taip pat atsižvelgiant į atskirų politinių frakcijų biudžetą biudžetus. Ponas Dijon. Ačiū pirmininkė ir pranešėjau. Ačiū už tai, kad mums jau pavyko pasikalbėti Strasbūrė apie tai su šešėliniais pranešėjais. Labai dėmiai įsigilinau į pranešimą ir man atrodo, kad trūksta nuseklumo tarp įvairių parlamento tvirtinamų rezoliucijų. Jeigu lyginu su pernykščiu pranešimu, kuomet aš pats buvau pranešėjęs, tai aptarėme rezoliucijose e, kiek daugiau temų. Todėl aš sakyčiau, kad mes jas turėtume atspindėti. Taip pat biuras irgi atsiliepia į parlamento atvirtinamas rezoliucijas, bet nepakankamai nusekliai. Todėl tai kelia nerima. Ar biuras į ką yra aukštesnis už plenarinį mm, posėdį? Man atrodo, kad e, darbo tvarkos taisyklėse niekur nėra tai nurodyta, nes mes nepamirškime, jog labai daug triūso įdedame ruoždami rezoliucijas, kurios tvirtinamos plenarinėje sesijoje. Todėl ne atskiri biuro nariai nusprendžia, kas su jomis vyks. Todėl žvelgdamas į pernai patvirtintas rekomendacijas, tai aš galėčiau net duoti konkrečių pavyzdžių, kuomet į rezoliucijos apskritai nebuvo sureaguota. Todėl komitete mes praleidžiame valandų valandas. Plenarinėje sesijoje e, pranešimai yra iš naujo nagrinėjami. Bet pats parlamentas e, tų rekomendacijų neįgyvendina. Štai mes e, pernai nusprendėme, kad parlamento narių asmeniniuose puslapiuose būtų publikuojamos parlamento narių nuotraukos arba informacija išdėsta vienaip ar kitaip, bet iš tiesų tai juk nėra asmeniniai puslapiai. Ir mes pernai kalbėjome, kad galbūt mes galėtume į tą informaciją įtraukti ir asmens susitikimus su lobistais, tarsi tvarkaraštį tokį. Tai būtų skaidrumas ir taip pat savanoriškas pasirinkimas. Ir generalinis sekretariatas mums e, komiteto narius patikino, kad techninės galimybės leidžia tai padaryti. Kągi tuomet kreipiamės į ITEC generalinį direktoratą ir aš iš tiesų jums visą tai viešinu, nes man mėgsta skaidrumas. Taigi, jeigu tai neįmanoma, jie teigia, tai tuomet ir neįmanoma įdėti papildomos informacijos, juolap kažkokios darbo tvarkės. Tai visiškai prieštaraujantį informaciją tai, kurią mes gavome. Kai, kurių, kai kurie žmonės teigia, kad e, ta informacija keičiasi kas met ir sunku sugaudyti galus, bet Na, pranešime mes turėtume pastebėti, kad yra keli politiniai aspektai, e, kur, kurie iškilo santykiuose su administracija. Negalime užsimerkti. Uh, tam. Nes mes keliame grėsmę mūsų tiesiog politiniai reputacijai, kai kalbame apie išlaidas. Aš kalbėjau apie tai su koordinatoriais, kad tikrai reputacijai iškyla pavojus. Taigi, kai pernai aš kalbėjau su audito rūmais ir vidaus administracija, tai visi pripažįsta, kad yra tokia praktika pasinaudoti kai kuriais pavyzdžiais, kaip e, siūlė audito rūmai dėl vidaus išlaidų. Tačiau yra ir kita dalis, kita problemos pusė, tai yra reputacija, ypač laukiant kitais metais rinkimų. Ir Taip pat e, audito rūmams buvo taip pat pateikta šita mintis, dėja aš e, jos nerandu pranešime, labai gaila. Dėl to labai sudėtinga apžvelgti visus skaičius e, ir pastebėti kažkokią praleistą klaidą. Taip mums reikia pagalbos. Aš kalbėjau apie Niderlandų parlamento narius, kurie gauna tokią paramą, kaip atlikti biudžetinius apskaičiavimus, kaip atrasti tam tikrus dalykus, ko jie nesupranta. Štai ko mums trūksta. Net tuo horizontaliu lygiu. Ir tai turėtų būti įtraukta į pranešimą. O taip pat ir tiek daug visokiausių smulkmenų. Tai yra savanoriškas pensijų fondas, bendrosios išlaidos. Taip yra ta programa, bet reikia žvelgti, kokie yra rezultatai. Mes bent jau turėtume pakartoti pernai išsakytas rekomendacijas. Na, padarykime spaudimą darbo grupėms. Tai būtų geras dalykas. Taip pat nepakankamas komunikavimas. Pernai priimtose rezoliucijose uh, tą mintį išsakėme ir negavome jokio atsako. Mes norime, kad informacijos, informavimo tarnybos būtų efektyvios, e, norime informacijos apie tų e, tarnybų mm, pastatų nuomos e, sutartis. Tikrai informacijos trūksta ir aš esu pasiruošęs pakeisti keletą pakeitimų. Nepaisant to, pranešimas yra neblogas, tačiau politinius aspektus mes tikrai turime aptarti kaip ir daugelį kitų. Ačiū. Dėkuoju, Bartai. Ačiū, Derekai. Mūsų kolega Javoras yra šešėlis E, pranešės, bet jis dalyvauja e, e, trišalėme susitikime dėl energijos efektyvumo. Taigi prašė jisai, kad aš paminėčiau keletą dalykų ir aš pats norėčiau kai ką pasakyti. Pirmiausiai, kolega labai yra patenkintas tuo, kad nemažai dėmesio skiriate Brexito pasiekmėms nes tai labai svarbus klausimas ir jūs, aš esu tikras, pats tą puikiai žinote iš asmeninės patirties. Ir mūsų frakcija nori taip pat pasakyti tai, ką sakė Denis. Techninių požiūrių e, pranešimas yra nepriekaištingas, bet politinė prasme galėtume sustiprinti jį. Pavyzdžiui, galėtume paminėti pensijų fondą, generalinio sekretoriaus rekomendacijas. Taip, tie visi dalykai yra gerai, tačiau dar yra kitų dalykų. Uh, Benediktas e, mini porą dalykų susijusių su e, bendrosiomis išmokomis. Pernai jis dirbo šio klausimu ir yra patvirtintos rekomendacijos ir jų pagrindų biuras įsteigė e, darbo grupę. Žaliai ir, man atrodo, GUE pateiks keletą pakeitimų susijusių su uh, šiomis išmokomis ir reikia įsigilinti tam tikras problemas, kad užtikrintume, kaip galime, didesnį e, skaidrumą e, dėl bendrųjų išmokų. Taigi Benedek e, tikrai pateiks savo pasiūlymų. Dar vienas dalykas. Kolega pastebėjo, kad parlamento nariai turi teisę prašyti išmokų už E, automobilio naudojimas savo šalyje. Tai numatyta statute, tačiau nėra pakankamai priežiūros. E, ir jis norėtų, kad priežiūra būtų sustiprinta šioje srityje. Taip pat jis norėtų, kad e, būtų kalbama apie geležinkelio, apie traukinių jungtis tam. Pavyzdžiui, keliones iš Briuselio į Luksemburgo oro uostą ir jis norėtų, kad būtų diskutuojama su Belgijos geležinkeliais, kad e, būtų daugiau traukinių numatyta, ne du per valandą. Taip pat jis nori parlamentą e, raginti atviro šaltinio e, įrangą taikyti, kaip programavimą. Taip pat kolega e, pasteiks keletą pasiūlymų dėl galimo interesų konflikto e, tarp ekspertų, kurie šiuo metu dirba su parlamento komitetais. Taigi, galite tikėtis tokių pakeitimų. Dar vienas dalykas. Biuras jau priemė tam tikrų sprendimų, dėl to tai yra vandens buteliukai. Reikia atsisakyti jų ir vandens e, šulinėlius įsteigti, kad mes galėtume užtikrinti didesnį mm, geresnės ekologinės priemonės. Saugumas Strasbūrė dar vienas dalykas. Žinome, kad yra numatytos e, laikinos priemonės Louis Weiss pastate e, riboto judumo žmonės, bet tos priemonės yra laikinos. Parlamento puslapis, narių puslapiai, Denisas apie tai kalbėjo, mes norime užtikrinti, kad būtų aiškiai įvardinti nustatyti lobistai, e, bendravimas su lobistais ir ne tik tai sąrašas, kad būtų pateiktas, bet ir sprendimai, kurie buvo priimti, kad žmonės galėtų atsekti, kaip priimami e, teisės aktai, su kuo sustiko e, parlamento nariai, pavyzdžiui, jeigu yra pranešėjai ar šešėliniai pranešėjai. Taip pat Dėl akredituotų asistentų kolega nori pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl informatorių. Tai yra labai jautrus klausimas, bet jis norėtų pateikti keletą pakeitimų. Dar dėl akredituotų asistentų yra kitų problemų. Kompensacinės išmokos misijoms Strasbūre gali būti, kad kai kuriems darbuotojams sumažės išmokos kompensacijos ir Benedik nori užtikrinti, kad būtų imtamasi deramų veiksmų, kad tą padarytų generalinis sekretorius, kai bus reglamentas koreguojamas. Aš pats teiksiu pakeitimų dėl asistentų. Aš kalbėjau anksčiau apie asistentus. Pavyzdžiui, yra tokių, kurie dirba nuo 2009 metų, dirba uh, beveik, e, bus dirbę beveik 10 metų iki kitų rinkimų. 19 metais anksčiau vienu mėnesiu negu prastai e, vyks rinkimai, bet tie žmonės turėtų turėti teisę į pensijas, nes tai e, gali tikrai turėti jiems labai didelį poveikį ir reikėtų reikalauti, kad būtų imtasi tam tikrų priemonių, reikia kreiptis į komisiją ir mm, reikalauti, kad būtų pateiktas e, sprendimas, pasiūlymas, kad būtų rastas sprendimas, nes vieno mėnesio gali pritrūkti daugeliu žmonių. Dėl pensijų fondo jūs tai taip pat e, minėjote, nepriklausomai nuo to, ką padarys generalinis sekretorius, norėčiau, kad pasiūlymai būtų pateikti kovo mėnesį ir mes pateiksime pakeitimų tam, kad galėtume e, kalbėti apie dabartinę padėtį. E, yra daug problemų ir dabar mums trūksta dabar 327 milijonų 147 nariams. Ir pasižiūrėjome į tai prieš pusę metų matėme Twitterio pranešimą apie spaudos konferenciją komisijoje ir buvo keliamas klausimas, ar komisijos nariai e, dalyvaus e, e, savanoriškame pensijų fonde. Pone Taisen, kuria 62 metai, ji kalbėjo apie tai taip pat 68 metų Ispanijos komisijos narys ponas Kanietė, kuris buvo atvykęs pas mus ir susitikęs jis buvo su žurnalistais ir paaiškėjo tuo metu, kad ponas Kanjetė taip pat ketina mm, teikti tam tikrus reikalavimus dėl to laikotarpio, kai jis dirbo komisijoje. Tai yra savanoriškas pensijų fondas, bet man keista, kad gali imti e, lėšas, gauti lėšas pensiją iš jo, kai dirbi. Mane tai nustebino, kaip tai yra įmanoma. Aš nenorėčiau dabar kalbėti apie jį konkrečiai, nes galbūt yra kai kurie nariai, kurie e, prisijungia prie e, to fondo ir kurie gauna pensiją. Aš manau, kad pensiją gali gauti tada, kai jau išeini į pensiją ir nebedirbi. Ir manau, kad yra tai šokiruojantis dalykas, kad Europos institucijose galima, e, dirbant gau, galima gauti iš kito fondo pensiją. Ir aš pateiksiu atitinkamų pakeitimų. Dar vienas dalykas. E, Denis pernai labai išsamei apie tai kalbėjo ir kituose pranešimuose tai buvo minima. Tai yra uh, problema susijusi su Europos partijomis ir lėšų naudojamas remiantis europiniais fondais, politiniais fondais. Buvo du ar tris kart bandoma imtis veiksmų, bet tai yra pilkoji zona, trūksta skaidrumo Buvo reikalavima gražinti lėšas, bet aš nežinau, ar kas nors iš tikrųjų įvyko ir mes turime kur kas e, veiksmingiau dirbti, reikalauti, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir aš e, teiksiu pakeitimų 13 e, dalykų, 10 Benedik ir 3 mano tiek žaliųjų. Uh, else, uh... Nematau, kad kas prašytų žodžio. Bartas turbūt viską pasakė, ką ir jūs norėjote. Ne, ponas Lafranka norėtų. Prašau. Dėkuoju. Aš labai teidžiai e, sekiau diskusiją dėl parlamento biudžeto vykdymo. Aš su pasitenkinimu galiu pasakyti, kad e, netaip dramatiškai viskas atrodo, kaip e, pernai, kai tvirtiname ankstesnių metų biudžeto vykdymą. Aišku, yra daug galimybių pagerinti lėšų naudojimą, e, lėšų, kurias skiria parlamentų ES biudžetas. Ir aš norėčiau išsakyti vieną surminimą man kelinti dalyką pranešėjui. Tai yra e, priemonės E, numatytos e, Europos parlamento nariams, tai yra susijęs su sesijomis Strasbūrė. Aš nežinau, gal jūs apie tai kalbėjote, aš kitame posėdėje buvau, negirdėjau pradžios, bet e, kiek esu girdėjęs, generalinis sekretorius ketina dėrėti su Strasbūro valdžia ir Pavyzdžiui, e, galbūt galima ką nors užtikrinti, kad būtų galima geriau pasiekti oro e, uostą nes, e, ir oro uoste, kad būtų geresnės paslaugos, nes vyksta patikrinimai. Uh, ir žinome, kad nedaug labai laiko lieka po balsavimo. Pavyzdžiui, mums e, nuvykti į oro uostą ir, ir skristi. Galbūt būtų galima e, dėti pastangas, kad būtų galima pagerinti tam tikras priemonės, tai būtų naudinga visiems e, parlamento nariams. Aš taip pat pritariu parlamento mintims, išdėsta, mintims išdėstams pranešėjo darbe ir nežinau, ar ponas Ariskanietė E, e, ima, gauna pensiją iš savanoriško pensijų fondo, nežinau ar taip yra ar taip nėra, bet noriu pasakyti, kad visiškai suprantu argumentą, kadangi komisaro alga tikriausiai yra e, netokia jau menka ir e, reikia užtikrinti, kad e, pensijų klausimas būtų visiškai suderinta, vis, kad viskas būtų daroma teisėtai ir visiškai atitiktų jo atlyginimą, bet reikėtų aiškiai kalbėti apie tai, kad bet kokiu atveju e, savanoriškas e, pensijų fondas aiškiai apibrėžia taisyklės, kurios yra taikomos, kurios yra prieštaraujančios tam tikriems veiksmams. Dėkuoju. No other... Uh, Dėkoju. E, nematau daugiau norinčių paklausti, tai gal pabandysiu atsakyti ir užbaigsiu tada diskusiją. Ačiū už pastabas ir klausimus. Šiandien salėje mūsų nedaug, bet nemažai buvo užduota įvairių klausimų. E, linkstu pritarti daugeliu to, kas buvo pasakyta. Pono Šmit visai tiesingai paminėjo, kad reikia pasirūpinti tarnautojais iš Britanijos. Dabar jie jaučia tam tikrą netikrumą dėl savo ateities. Mane tai taip pat neramina. E, taip pat jūs kalbėjote apie naująjį interneto puslapį, galbūt galėtume pateikti pakeitimą, kad reiktų kažkaip jį peržiūrėti. E, kai kas, e, ir aš galvoju, kad senasis buvo gal geresnis negu naujasis. naujesnis sutikčiau taip pat ir e, su tuo, kas buvo pasakyta apie tinklo sutrikimus e, pereitų metų pabaigoje, kai didesnę savaitės dalį buvo tokių sutrikimų. Tikriausiai reikėtų tam tikro prioritėtų sąrašo, kur turėtume sustelti pirmiausia E, nes kai kurios e, informacinių technologijų sistemos dalys ar elementai yra svarbesni už kitas, kitus elementus, matyt, pirmiausia reiktų, kad būtų atstatyti tie svarbesnėji elementai. E, sutikčiau taip pat su jūsų pasisakymu, kad reikia žiūrėti, kaip atsižvelgiama į pateiktas komiteto rekomendacijas vėlesniai perspektyvoj e, dėl kelionių, e, ekspertų, vandens, e, informacijos teikėjų, pono Javor. Tai visi kelti klausimai, jie yra svarbus. Na ir Paskutiniai du klausimai - tai savanoriškas pensijų fondas ir, e, ir e, bendrųjų išlaidų išmokos problema. E, aš pamaniau, kad reikia šiek tiek palūkėti, kol sulauksime generalinio sekretoriaus pasiūlymų tais klausimas. Jis minėjo, kad labai greitai juos pateiks. Tad pamaniau, kad reikia pažiūrėti, kokie tie pasiūlymai bus ir tada e, jau spręsti. Bet jeigu jų nesulauksime, tai aš pats tekste ketinu įrašyti e, tam tikras pastraipas tiems e, dalykams. Dėl bendrųjų išlaidų Denisas ir aš ilgai apie tai diskutavome, kaip e, parlamento narys iš Junktinės karalystės daug dėmesio skiriu skaidrumui kiek galima daugiau detalių apie tai skelbiu internete. Aišku, galima e, tą skaidrumo lygį kelti, e, bet minėjau, kad yra tarppartinė darbo grupė, kuri rengia pasiūlymus ir kada jų sulauksime, tai tada jau, jeigu sulauksime iki pakeitimų teikimo termino, e, tuomet atsižvelgsime į tai bet dar nelaukdamas tos grupės pasiūlymų, aš jau pradėjau e, formuluoti tam tikrą tekstą e, apie tikslesnės taisyklės, apie išlaidų pateisinamumą, e, apie tam tikras taisyklės kolegoms, kurioms galėtų kolegos pritarti, pavyzdžiui, kad e, tų bendrųjų išlaidų išmoka būtų laikoma atskiroje banko e, sąskaitoje ir kad e, tai, kas e, per kadenciją neišleista, turėtų būti gražinama į Europos parlamento biudžetą kadencijos pabaigoje. Bet reikia palūkėti, ką nuspręs darbo grupė ir tada jau pakeisime savo pakeitimus. Jeigu matysime, kad kolegos darbo grupėje nepakankamai toli ambicingai užgriebė, tada ir patys kažką uh, pasiūlysime e, dėl e, savanoriško pensijų fondo ir e, tų bendrųjų išlaidų, nepaisant viso to, aš jau pats formuluoju tam tikrus pasiūlymus ir juos tada pateiksiu. Dėl pakeitimų teikimo termino, tai jisai kovo pirmąją sueina, raginu kolegas teikti savo pakeitimus, o jeigu norite daugiau padiskutuoti apie tai, tai mielai taip pat su jumis padarysiu. And the next uh, item. Kitas darbo tvarkės punktas yra 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, kitos institucijos ir čia mūsų pranešėjas yra ponas Vali, tai suteiksiu jam žodį. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir šešėlėms pranešėjams, institucijoms, generaliniams rektoriatams, kurie maloniai sutiko pasidalinti informaciją, rengiant pranešimą. Iš pradžių noriu pabrėžti, kad administracinių išlaidų valdymas yra vienas e, svarbiausių ES ir ypač piliečiams. Mokesčių mokėtojų lėšos e, turėtų būti e, kontroliuojamos veiksmingai, ypač parlamento. Todėl matydamas, kad yra įvairių tarybos pranešimų, tai kaip ir tą darė kolega Bartas, o taip pat ir komiteto pirmininkas ir visi, kurie nagrinėjo šios klausimus, priminsiu, kad parlamentas yra vienintelė institucija, kuri yra išrinkta Europos piliečių. Ir e, tiesiog per parlamentą mes prašome paaiškinti, kaip yra išleidžiamos lėšos. To prašome padaryti tarybą. Kaip ir piliečiai mes irgi norime, kad taryba atsakytų į šitos klausimus. Mes turime tokią e, galę užduoti klausimus tarybai ir dėl to atveriame tą dialogą ir ieškome sprendimų, nes tikrai daug metų mes išsamių atsakymų negauname ir ta situacija tarp parlamento ir e, tarybos e, yra sudėtinga. Teisingumo teismas. Norime užtikrinti, kad e, institucija veiktų efektyviai. Norime, kad e, bylų nagrinėjimas neužtruktų per ilgai. 2016 metais buvo padidintas teisėjų skaičius, taip pat buvo pasiekta nemažai um, pažangos, kuomet buvo patvirtinas naujas darbo tvarkos taisyklių reglamentas. Ir taip pat e, buvo patvirtintos e, teisinės priemonės e, reikalingos informatorių apsaugai. Žinoma, kad tai susijęs su tam tikra interesų apsauga, todėl labai norėtųsi, kad būtų um, uh, užtikrintas teisų, uh, užtikrinta teisų apsauga. Taip pat nepamirškime ir referentų, nes uh, komisija dėja turi labai nedaug informacijos apie tokių pareigūnų veiklą. Teisingumo teismas taip pat turėtų turėti prieiga prie visos informacijos, kuri, kurią disponuoja audito rūmai atlikdami savo tyrimus. Perėmė dabar prie audito rūmų. Dėkuoju taip pat ir audito rūmų nariams ir visiems darbuotojams, kurie bendradarbiavo su mūsų komitetu, nes tikrai institucija yra labai svarbi ir atlieka labai svarbu darbą. Neturiu čia kažkokių didelių trūkumų, kurios išryškino pranešime, tačiau norėtųsi didesnių duomenų kiekių, e, kad mūsų darbas būtų vykdomas sklandžiau. Taigi trūksta informacijos. Perinu dabar prie Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetų ir prie regiono komitetų. Dvi institucijos e, irgi gauna finansavimą, tačiau kol kas šiandieną Yra per daug tarnybų, kurios veikia neefektyviai ir dubliuoja savo funkcijas abiejose institucijose. Reikia optimizuoti išteklių panaudojimą, siekiant sumažinti tas išlaidas ir taip pat vengiant lėšų švaistimo. Kalbant apie Ekosoką ir regionų komitetą, tai Čia svarbiausias punktas yra jo narių e, kelionių išlaidų kompensavimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto funkcijos ir lūkesčiai yra dideli, tai yra konsultacinio pobūdžio institucija ir tokiais atvejais irgi turime numatyti e, taupimo priemonės. Būtina optimizuoti išlaidų e, E, panaudojimą ir taupyti ten, kur tai įmanoma padaryti. Dabar dėl informacijos teikėjo arba informatorių apsaugą e, regionų komitete, tai labai tikiuosi, kad greitai bus rastas sprendimas e, tai situacijai, kuri taip jau ilgai užtruko. Noriu Jums priminti, kad Europos parlamentas e, jau ankstesniuose savo pranešimuose tiesiog kreipėsi į regionų komitetą, raginamas paieškoti sprendimo dėl būtent informatorių apsaugos. Ir dar teisimo teisme irgi nesenai buvo pradėta nagrinėti nauja byla šioje srityje ir tikimės, kad bus greitai sprendimas. Aš pats asmeniškai manau, kad reikia klausimą spręsti nedelsant, kad informatorių teisės būtų pripažintos ir apsaugotas. Nes e, jau praeitie šiuo klausimu yra Teisingumo teismas patvirtinęs ne vieną sprendimą. Toliau Europos išorės veiksmų tarnyba. Noriu padėkoti, kad tarnyba atsakė mūsų pateiktą klausimyną ir už tai, kad buvo surinkti klausimai mūsų komitete. Savo pranešime aš kalbu apie tas problemas, kurios susijęs su delegavimo um, aspektais. Buvo padaryta tam tikros pažangos dėl valdant nekilnojimo turtos klausimus, bet uh, trūksta dar um, būtent skaidrumo pastatų nuomavimo ir delegavimo e, klausimuose. Mes turėtume garantuoti, kad įsigijant naujas patalpas e, procesai vyktų skaidriai ir būtų taupomos lėšos. Mes turėtume tikrai vengti, kad e, nekilnojamas turtas būtų valdomas neskaidriai. Žinome, kiek yra daug korupcijos, ypač trečiosiuose šalise ir parlamentas mm, tikrai mm, ir pati ES turi e, ieškoti pačių geriausių praktikų ir stengtis, kur įmanoma sutaupyti, jeigu valstybėms narėms to nepavyksta padaryti dar e, daugmaž apie 60 milijonų eurų nuostolių susiję su neskaidriais viešaisiais pirkimais. Ir e, išvės veiksmų tarnyba turėtų išskaidrinti savo viešųjų pirkimų procedūras, kad e, jos būtų vykdomos kaip įmanoma skaidriau į trečiosiuose šalise ir ypač e, pačiuose atokiausiuose šalise. Taip pat e, noriu paprašyti, kad biudžetas būtų skaidrus, atskaitomingas, tikslus tiek e, dėl vyriausiosios įgaliotinės, tiek dėl kitų pareigūnų veiklos. Nes e, tikrai kilo nemažai diskusijų dėl vyriausios įgaliotinės bei visų delegacijų kelionių į šali, šalis. Ir čia trūksta nemažai skaidrumo, kad e, tos lėšos, ypač didelės e, sumos, būtų pateisinamos, e, kad tos kelionės taip pat būtų pateisinamos. Taigi noriu padėkoti komitetui, sekretoriatui už bendradarbiavimą darbe ir aš dabar žodį perleisiu kolegoms ir paskiau galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Uh, Dėkui, eikime prie šešėlinių pranešėjų. APP e turi du šešėlinius pranešėjus. E, Pane Pitera, mm, išorės veiksmų tarnybos e, atžvilgių ir panas Lafranka dėl kitų institucijų. Taigi, pirmiausia, dėl išorės veiksmų tarnybos. Dėkuoju ponė Vali, už e, jūsų pranešimus. Tikrai jie labai gerai parengti ir e, jūs atsižvelgite į visus išsakytus pastebėjimus. Norėčiau paminėti tik tai keletą elementų, kurie mano nuomonė yra svarbus ir kuriuos reikėtų galbūt patikslinti konkrečiai e, žmogiškų išteklių politiką, vienodos galimybės Aš atsiprašau, man sunku kalbėti, esu peršalusi. Sakiau e, lygios galimybės. Ir gauname tam tikros informacijos, gavome iš vyriausiosios įgaliotinės 16 metais e, buvo imtasi tam tikrų priemonių institucijų lygmenių neformaliai. E, jų tikslas akcentuoti, tai, kad išorės veiksmų tarnyboje dirbtų tiek pat vyrų ir moterų, pirmiausia, aukštuose, aukštesniuose e, postuose. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, viešuosius pirkimus. Reikia nuolat e, skirti dėmesio šiai sričiai Matome, kad 16 metais atlikta kontrolė e, parodė, kad buvo 27 atvejai, kai didelės apimties kontraktai buvo e, suteikti gana abejotinomis aplinkybėmis. Ir, ir reikia, kad būtų užtikrinta pakankama kontrolė ir kad nepasikartotų tokie atvejai. Taip pat e, reikia sukurti Reikia galvoti, kaip išvengti klaidų e, įsigijant pastatus įdėktas naujas mechanizmas, man atrodo, kaip tik 16 metais. E, po to, kai Tiranoje, Albanijoje buvo įsigytas gana prieštaringomis aplinkybėmis e, pastatas ir imtasi veiksmų tam, kad nebebūtų tokių ateityje atvejų. tie e, dalykai galbūt pranešime turėtų šiek tiek būti patikslinti, galvojant apie tai, kad buvo imtasi jau tam tikrų veiksmų, tam, kad būtų pagerintas tam tikrų, e, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnybos e, darbas. Ir baigdama dar kartą norėčiau padėkoti ponui Valiai už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Dėkoju. Dabar ponas Salafranka. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešiui ponui Valiui už tai, kad jis įsiklausė į mano frakcijos pastabas e, dėl kitų institucijų biudžeto vykdymo tvirtinimo. Norėčiau šiandieną prieš e, pateikiant terminus iki kovo pirmosios dienos, kaip kad numatyta, norėčiau šiandien e, pakalbėti apie tos dalykus, kurie man labai aktualūs. Bijau, kad nebuvo naujienų e, dėrybose dėl tarybos biudžeto vykdymo tvirtinimo ir atrodo, kad dar vienerius metus e, taryba nenori, kad e, nenori įsiklausyti į mūsų komiteto nuomonę, žinome. Ir aš noriu paklausti, ar nuo pernai kas nors pasikeitė, ar buvo kas nors pozityvaus. Dėl teisingumo teismo Norėčiau atkreipdėmėsi į vieną konkretų dalyką. Tai yra susijęs su e, ekonomikos ir socialinių reikalų bei regionų komiteto e, narių kelionių išlaidomis tai yra atskiras klausimas, neteisingumo teismo klausimas. Ir e, kai kurios išlaidos atrodo labai didelės ir e, siūlomos tam tikros e, išeitis, pavyzdžiui, konferencijos ir panašiai. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar galėtumėte papildomai paaiškinti, kodėl tos išlaidos yra tokios didelės ir ar atitinka atitinka tų išlaidų mastas abiejų komitetų darbo pobūdį. E, kalbu apie plenarinės sesijas ir galbūt e, būtų įmanoma sutaupyti racionalizuojant veiklą. Aš nežinau, ar mes e, taikydami tokias priemonės savo, ar netaikydami galėtume kalbėti apie pasiūlymus kitiems, bet aišku yra skirtumo tarp mūsų veiklos ar, pavyzdžiui, nebūtų galima renkti posėdžių nuotoliniu būdu, telekonferencijų ir panašiai. Ir tikrai aš įsivaizduoju, kad tokiu būdu galbūt būtų galima gana nemažai sutaupyti, racionaliai e, sutaupyti. Pone Pitera labai aiškiai e, pristatė mūsų frakcijos poziciją dėl išorės veiksmų tarnybos. O dėl pastatų politikos, manau, kad pirmiausia, mes turėtume galvoti apie saugumo aspektą. Audito rūmai e, kalba apie visą eilę trūkumų. Taip pat ponė Mogerini per klausimą surinktą specialiai mums pateikė e, informaciją apie tai, kalbėjo, kad pagerinti standartai, kad išorės veiksmų tarnyba racionalizuoja savo veiklą ir e, pritaikyt kartą bandoma pastatus e, laikantis tam tikrų kriterijų, bet taip pat mes neturėtume e, labai griežtai viską žiūrėti, reikia sveiko proto, reikia galvoti, e, ką, kas, yra, kas egzistuoja, ką turime ir Taip pat e, turime suprasti, kad e, išorės veiksmų tarnyba bando įgyventinti e, audito rūmų rekomendacijas ir apie tai kalba pranešėjas. Dar kartą baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjui už gerą bendrą darbą, už tai, kad atsižvelgė į mūsų pasiūlymus ir mes, kaip numatyta pagal terminą, pateiksime savo pakeitimų keletą, bet manau, kad mes kaip frakcija galime pritarti jūsų pranešimams dėl kitų institucijų. Dėkuoju on behalf of the S&D Group. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte dem Berichterstatter danken. Dėkuoju, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Didžiaja dalimi su juo sutinku, nors ir ne dėl visko. Iškelsiu keletą problemų. Personalo mažinimas 5 procentais visose institucijose. Šis dalykas mus daugiau ar mažiau tenkina, tačiau reikia neužmiršti, kad nepaisant personalo apkarpimo turime žiūrėti ir į ateitį, kad ateityje turėtumėm pakankamai kvalifikuotų žmonių užimti vadovaujančius postus ateityje, ypatingai išorės veiksmų tarnyboje, neramumai, netikrumas pasaulyje, stabilumo stoka. Visą tai e, verčia mus tenktis e, netrukdyti išorės veiksmų tarnybai veiksmingai dirbti. IVT yra labai svarbi institucija ir ES ir valstybėms narėms, pavyzdžiui, rengia labai naudingas e, situacijos apžvalgas. Reikia pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė labai skaidriai elgesi, atskleisdama savo išlaidas, jeigu pažiūrėsite e, į kai kurių valstybių užsienio reikalų ministrų praktiką, tai tikrai jie turėtų ko iš jos pasimokyti. Kitas dalykas, e, kurį reiktų paminėti, kad ateityje e, bus daug mažiau neapmokamų stažuotojų. E, taip pat yra daromas pastangos pastatų politikos rytyje geriau koordinuoti veiksmus. Europos ombudsmeno institucija Tai iš tikrųjų mūsų sąjungininkas e, siekiant skaidrumo, pavyzdžiui, taryba nesugeba e, atsakyti į mūsų prašymus, e, tai iš tikrųjų tam tikri nesupratimai, kuriuos turėtume turėti galvoj. Regionų komitetas, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai dabar komitetas dabar. Ponas Salfranka kalbėjo apie kelionės išlaidas. Ir visiškai teisingai paminėjo, kad visų pirma savo tarpę susitvarkytume. E, Praeitįje tie du komitetai pakankamai gerai bendradarbiavo, dalindamiesi pastatais ir ištekliais. Ir e, mes, Europos parlamentas, taip pat galėtume geriau dirbti su tomis dviejomis institucijomis. Yra nemažai manevro laisvės ir e, erdvės tobulėjimui. Ir šitoj srity e, mums reikia suprasti, kad e, tarptų institucijų ir mūsų turi būti abu, abipusiškumas ir todėl reikia atsižvelgti į jų prašymus mums. Auditorumai. E, matome gerą tendenciją, matome daugiau moterų atvykstančių pas mus, bet ir čia yra ką tobulinti dėl e, teisingumo teismo, didelis e, neapmokamų stažuotojų skaičius, čia reikia situaciją gerinti, kaip ir per e, svarstymus minėjau. E, 16-17 tūkstančių už keturių mėnesių stažuotę teisėjui man sunkiai yra suvokiami, apie tai reiktų galvoti, kalbant apie ateitį. Nematau iš EKR, e ALDE ir GUE e, šešėlinių pranešėjų norinčių kalbėti, taigi vėl žodis žaliųjų frakcijai Bartstas. Dėkoju, vėl pono Javor vardu kalbėsiu. Jis dėkoja už pateiktas ataskaitas, tačiau susitelkė ties keturiom problemom. Visų pirma, tarybos atžvilgių esame parengę neformalų į dokumentą. Aš kaip tik dėrėjausi dėl jo, bandėme apibrėžti institucijų bendradarbiavimą, biudžeto vykdymo ir e, pat, vykdymo patvirtinimo procese koordinatoriai turėtų pradėti e, daugiau kalbėtis su tarybos generaliniu sekretori, sekretoriatu. E, dabartinė būklė kertasi su e, skaidrumo ir atskaitomumo principais. Reikia dirbti siekiant, nuoširdžiai siekiant susitarimo. Mes negalime ignoruoti kaip neskaidriai taryba svarsto įvairias ES politikas. Reikia atsižvelgti į ombudsmeno išvadas, reikia atsižvelgti į jas, o Europos parlamentas turėtų pradėti daryti spaudimą tarybai, kad jis nustotų taikyti tokią slaptumo praktiką. Dėl regionų komiteto po keletos ataskaitų ir tarnautojų teismo sprendimų, taip pat po Europos parlamento rezoliucijos dėl 2015 metų biudžeto patvirtinimo e, reikėtų raginti vidaus e, audito pareigūnus e, pasiekti sutarimą dėl informatorių ir matome, kad šioje srityje kol kas regionų komitetas nesijėmė tinkamų veiksmų, todėl žaliųjų frakcija e, siūlys atidėti regionų komiteto biudžeto įvykdymą. Dėl ombudsmeno institucijos. E, ombudsmenas siekia skaidrumo viešinant e, kitų Europos institucijų e, dokumentus. Mes turime paremti šias pastangas. Reikėtų taip pat užkirsti kelią galimam e, buvusių ombudsmeno tarnybos darbuotojų įsidarbinimui kitose institucijose, pavyzdžiui, atskiruose Europos komisijos direktoratuose. Toliau. 7 e, procentais e, sumažėjo nuo 90 iki 83 procentų E, atsižvelgimo į ombudsmenų rekomendacijas lygis. Taip pat reikėtų pateikti priežastis, dėl ko reikėtų sumažinti Teisingumo teismo teisėjų išorės veiklos apimtis. Taip pat e, reikėtų, kad Teisingumo teismas e, priimtų labai aiškias taisyklės dėl e, teisėjų tolesnio įsidarbinimo. Dėkoju, daugiau norinčių kalbėti nematau, tai žodis pono įvalį. Ačiū pirmininkė, dėkoju šešėliam pranešėjams už išsakytas mintis. Malonu, kad Beveik dėl visų pranešimų laikomės bendros linijos. Pradėsiu nuo Džiulio Pitera, kuris kalbėjo dėl išorės veiksmų tarnybos ir dėl viešųjų pirkimų, dėl kontrolės, kuri turėtų būti mm, vykdoma nuolat ir dėl taip pat vyrų moterų lygybės ir galiausiai dėl uh, Mm, politikos nekilnojimo turto srityje. Taip, klausimai labai įdomus. Įmanoma e, apie juos e, pakalbėti ir pranešime, nematau čia jokių problemų. Ir e, apie tai pakalbėsime, susitikime su šešėliniais pranešėjais, bet kokia atveju pasiūlymai yra tinkami, neižvelgiu jokių kliūčių, kad tos mintis nebūtų įtrauktos į pranešimą, juolab, kad ir pats panašiai mastau. Dabar kolega Salafranka. Dėl tarybos, tai kolega Bartas praktiškai atsakė į tą klausimą, nes darbo grupė nagrinėjo šios aspektus, be jokios abejonės, kaip tarybos generalinis sekretorius pastebėjo, reikia, reikia toliau diskutuoti, ieškoti sprendimų, bet kaip įmanoma konstruktyviau, nes parlamentas vis viena yra piliečių išrinkta institucija ir e, jinai privalo žinoti, kaip yra išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Taip, e, mes dėl to tikrai visi sutarėme, galime diskutuoti ir e, dar svarstyti taip pat, kaip galėtume pagerinti tą pranešimo dalį susijusią su taryba. Dabar dėl ekosoko ir dėl kelionių išlaidų. Taip, tai susijęs su per didelėmis komiteto, e, ekosoko, taip pat ir regionų komiteto išlaidų dydžio. Yra erdvės tobulėjimui, taupimui, kai formuojame biudžetą tikrai įmanoma rasti būdų, kaip sutaupyti. Galime pasinaudoti ir moderniausiamis technologijomis, jeigu yra vienos dienos posėdžiai arba konferencijos, tai tikrai nebūtina visiems skristi iš skirtingų vietų į tą posėdį, bet e, surenkti kokią videokonferenciją. Taigi institucijos be kita ko ir pakankamai lankščiai reaguoja į tokius pasiūlymus. Kolegos taip pat tą remia, nes patys parlamente, kalbėdami apie vidaus išlaidas, irgi linkstame prie tokios racionalios lėšų panaudojimo formos. Tai yra neskraidyti, ne numatyti kelionių išlaidas, bet pasinaudoti šio laikinėmis technologijomis ir pasiekti optimalaus rezultatą. Kolega Kon irgi pateikė nemažai pastebėjimų. Taip, 5 procentų sumažėjimas yra remtinas dalykas, tačiau institucijos, ypač išorės veiksmų tarnyba, įtemptame politinėme pasaulyje vykdo svarbu vaidmenį. Todėl mes negalėtume kalbėti vien tik tai apie išlaidų mažinimą, bet e, vis vien kiekvienu atveju turėtume e, įvertinti, kas yra svarbu, kas ne. Dabar dėl vyriausiojosios įgaliotinės kelionės išlaidų taip, taip e, yra daug įvairių Europos šalių ministrų ir uh, pareigūnų, kurie dirba įvairiais klausimais, bet e, vyriausioji įgaliotinė turi ypatingą funkciją. Ir e, jinai, manau, be jokios abejonės galėtų pagrysti savo keliones, e, jų skubą ar svarbą. Todėl, kažin, ar įmanoma kalbėti apie kažkokių išlaidų nepagristumą šioje vietoje. Tačiau, kai yra labai didelės išlaidos ir daug keliaujančių, tai tuomet būtina tas išlaidas pateisinti, nes e, Europos piliečiams būtina suvokti, kad e, ta politika vykdoma ginant jų interesus. Manis būtina paaiškinti, kodėl reikia tokių didelių išlaidų. Toliau dėl nekilnojamo turto, dėl pastatų įsigymo ar nuomos, tai e, išorės veiksmų tarnyba veikia trečiosiuose šalyse ir e, nuomoja pastatus, reikia kažkokių sprendimų. Aš kalbėjau su tarnybos darbuotojais ir jie mane užtikrino, kad jie stengiasi optimizuoti išlaidų e, valdymą, nes kasmet e, situacija darosi vis sunkiau suvaldoma. Taigi sprendimai ieškomi. Toliau dėl ombudsmanų, tai manau, kad su šešėliniais mes dar apie tai kalbėsimės, juolab, kad ir kiti išsakė įdomių minčių, kaip pavyzdžiui Bartas e, kalbėjo apie interesų konfliktus. E, sakau, kad mes tikrai apie tai kalbėsime. Dabar dėl auditorumų, tai arba apskritai dėl visų institucijų, tai sakyčiau, jog turėtume užtikrinti, kad e, lyčių lygybė galiotų ir priimant darbuotojus į institucijas. Dabar dėl neapmokamų stažuotojų teisingumo teisme ar kitose institucijose, tai būtina, kad tie stažuotojai gautų bent jau minimalų atlygį, kad e, jų darbas neliktų neapmokėtas. Kai kurios institucijos mums aiškino, kad dėl tikrai labai trumpų stažuočių, tai yra trumpesnių nei mėnesio stažuočių, labai dažnai atlygis ir nėra mokamas. Bet e, tokiu atveju vis viena būt, turėtų būti numatytos bent kokios kompensacijos. Tuo tarpu, kai stažuotės jau yra ilgesnis, kai asmuo dirba pusę arba metų arba metus ir kasdieną, tai tokiais atvejais be jokios abejonės būtina numatyti kažkokį atlygį, kad e, nebūtų piknaudžiaujama ir iš jaunimu ir išnaudojamas jų geranoriškumas. Man atrodo, aptarėjau daug maž visus klausimus, e, nuolat e, kartojasi skaidrumo tema. Štai Bartas dar kalbėjo apie regionų komitetą. Parlamentas tikrai nekarta kovojo už informatorių e, teises, jų apsaugą, taip pat buvo iškelti piknaudžiavimo bei kitokie atvejai. Žinau, kad teisingumo teismas pastarojų metu irgi nagrinėja bylą šioje srityje. Aš paslaikausi griežtos pozicijos, nes parlamentas e, pastarojų metų labai aiškiai apibrėžė, kokia yra jo pozicija. Žinoma, dabar žiūrėsime, ką kiti mano, ką kiti svarsto, bet e, tikrai, kuomet yra priekabiavimo atveju institucijose, tai akivaizdu, kad mes turime stabdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai aš esu pasiruošęs diskutuoti, susitiksime, kartu kalbėsime, mm, Juolab, kad e, mūsų nuomonės daugeliu atveju sutampa, o jeigu nesutaps, ieškosime sprendimų ir tuomet e, tada balsuosime, juk tai yra demokratija. Tai yra politika. Ačiū, Marko. Tikrai daug pozityvių komentarų dėl pranešimų. Sveikinu tave. Bus kolegų pateikti pakeitimai, o pakeitimus galite pateikti iki kovo pirmosios dienos. Taigi tuo mes ir baigsime ir persime prie kito punkto, tai yra 60-asis mūsų punktas. Europos auditrumų indėlių į diskusiją dėl būsimos daugiametės finansinės programos po 20 metų. Sarvama e, negalėjo atvykti ir e, jį pavaduoja kolega, bet pirmiausia, audito rūmų atstovus teiksime žodį, žodis ponui Gregorui. Floor, Labai ačiū, ponia Von, už suteiktą žodį, gerbėmi e, komiteto nariai, ponios ir ponai, trumpai jums pristatysiu informaciją apie audito rūmų išvadas dėl ES finansų ateities pranešimas. E, mūsų ataskaita vasario 15 buvo, praeitą savaitę paskelbta. Planuojame ir kitų dokumentų paskelbti Vienas bus apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, kitas apie suprasinimą sangolų srityje ir dar e, viena ataskaita apie mokslinio tyrimo inovacijos programas. Antrąjį šių metų ketvirtį turėtų pasirodyti tos ataskaitos. Vėliau, kai bus pateiktas komisijos pasiūlymas, birželį Liepą planuojame e, antrąjį tokį briefingą apie ES finansų ateitį turėtume e, paskelbti, nes tada galėsime sureaguoti komisijos pasiūlymą. E, šių metų antrą pusmetį vėliau parengsime savo pačių nuomonę apie sprendimą dėl nuosavų išteklių e, projekto, taip pat dėl teisės aktų, dėl lėšų naudojimo vyriose programuose. Mes e, norėjome e, apžvelgti daugiau negu 30 mūsų e, darbo dokumentų dviejų metų ir žemė į 14 metų tam tikrus dokumentus apie tai, kaip geriausiai panaudoti ES lėšas, sektorinis požiūris, kitas horizontaliosios problemos, dubliavimas ir atskaitomybė. Uh, Taip pat mes e, žiūrėjome į praeitų trejų metų, 14, 15, 16 metinės ataskaitas, naudojamės 16 specialiųjų ataskaitų 15, 18 metų laikotarpiu ir taip pat nuomonėmis nuosavų pirmiausiai išteklių srityje. Taip pat nereikia pamiršti, kad mes briefingą esame paskelbę dėl e, tarpinės daugiametinės finansinės programos peržiūros. Mes bandome gilintis pirmiausiai į vieną konkrečią dalį. Tai yra E, siekėme pateikti išvadas apie tai, kaip finansų valdymą atskaitomės skaidrumą sustiprinti. Ir dabar, galvodamas apie komisijos apmąstymo dokumentą, norėčiau porą dalykų pastebėti. Komisija pradžioje e, informuoja skaitus apie tai, kad santykinis dydis nuo 1,8 procentų BNI 93-99 metais sumažėjo iki mažiau nei 1 procento dabartinėje daugiametėje finansų programoje. Mes e, taip pritarėme tiems iššūkiams, e, kuriuos apibrėžė e, komisija, tai yra saugumas, saugo ES piliečių, ilgalaikį poveikis, konkurencingumas, e, tvarumas ES ekonomikos ir atsiranda papildomas iššūkis bendras visiems, tai yra breksitas. Uh, Taip pat e, pripažįstame, kad rengiantis kitai daugiametiai e, finansavimo programai e, reikia balansuoti dabartinę politiką ir naujus iššūkius - stabilumą, lankstumą, nacionalinius prioritetus, ES papildomą vertę taisyklės, naudoti e, lėšas, jų akcentavimas ir rezultatų, akcentavimas dotacijos ir kitas finansavimo, kiti finansavimo tipai, e, derinimas įvairių šaltinių, pasitelkiant EIB, kitus šaltinius ir panašiai. Mes e, pritarėme pagrindiniams principams, kuriuos apibrėžė Europos komisija ir žiūrime į keturis svarbiausius atskaitomis principus - papildom vertės, paprasimas lankstumas, taip pat bandėme analizuoti tuos principus. Žiūrėdami į skirtingus etapus biudžeto ciklo, kai apibrėžiu prioritetai, e, skiriami ištekliai, įgyvendami projektai ir kai jau matosi rezultatai. Pirmoji sitis e, - pridėtinė vertė ES. Komisija visai teisingai siūlo e, papildomą vertę padaryti e, svarbiausių tikslų naujosios daugiametės finansavimo programos. ES biudžetas turėtų būti pirmiausia skirt skirtas būti toms sritims, kur daugiausiai sukūriama pridėtinės vertės ES lygmenių per tai finansinės priemonės garantijos. Dėl finansinių priemonių mes a, 16 metų minime 19 ataskaitą dėl finansinių priemonių. Ir ten kalbam apie tam tikrą riziką. A, Pripažįstama taip pat, kai, kad e, rizika 14-20 metais yra sumažinta. Dėl e, pirmojo pasiūlymo e, būtent dėl šios sėties mes dešimtųjų metų mūsų nuomonę remiamės išsakytą. Sakome, kad reikia idealiai tarp institucijų lygmenių sustarti dėl apibriešties pridėtinės vertės ir derinti e, tai su biudžeto ciklu, išteklių skirstimų, įgyvendinimų projektų ir taip pat e, atsižvelgti į šį kriterijų, kai e, žiūrima į rezultatus. Mes taip pat pritarėme Mario Monti aukšto lygio darbo grupės pasiūlymams dėl to, kad reikia e, geriau apibriežti e, narystės e, kaštus, naudą ir grinąją pusiausvyrą. Ir taip pat e, sakome, kad atskaitomybę galima supaprastinti ir taip pat, e, kad reikia e, išbaigtesnės analizės apie finansinę, ne, finansinę naudą ES narystės. Mes taip pat dėl lankstumo pritarėme komisijai, reikia užtikrinti pakankamą lankstumą, bet stabilioje sistemoje mes savo pasiūlymą grindžiame 16 metų metinės ataskaitos antruoju skyriumi. Mes manome, kad lankstumo priemonės turėtų būti naudojamos nenumatytiems įvykiams ir e, išmokoms e, susijusiems su garantijomis skirti, o nesprendžiant pasiekmes e, ar likviduojant vėlavimus ir taip sprendžiant problemas. E, taip pat siūloma e, sukurti bendrąjį rezervą, e, rezervų sistemą, kuriame būtų bendrasis rezervas ir kad būtų numatomos, numatomi principai, kai būtų iš metinių biudžetų perkeliamos lėšos. Dėl daugiametės programos tarpinės peržiūros mes siūlome papildyti uh, programą e, vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės finansinių planavimų, nes, e, pavyzdžiui, gali kilti e, tam tikrų problemų dėl iš anksnio finansavimo, nenumatytų įsipareigojimų, nepadengtų įsipareigojimų, taip pat reikia kalbėti apie kitus finansavimo šaltinius viename dokumente, tai turėtų būti ir mes siūlome išsamų finansavimo planą atnaujinti kasmet, atsižvelgiant į e, daugiametės finansinės programos įgyvendinimą. Taip pat pateikėme kitus pasiūlymų dėl taisyklių supaprastinimo. Mes visiškai pritarėme mintims ir taip pat paskelbsime e, antrąjį ketvirtį du dokumentus apie tai. Mes pritarėme komisijai e, supaprastin, siekiant supaprastinti nuo savų išteklių sistemą. Ketvirtasis pasiūlymas, jis e, parengtas mūsų metinės ataskaitos 16 metų trečiojų skyriumi. Mes manome, kad e, reikia pasinaudoti galimybėmis e, sutelkiant ES strateginį finansavimo programimo ciklus. Tokiu būdu būtų e, bendroji rezultatų sistema sustiprinta ir mes su komisija galėtume būti partneriai rengiant tokią sistemą ir uh, ES finansinis planavimas su strateginiais tikslais turėtų būti derinamas. E, taip pat reikia apibriežti, kokie svarbiausi finansiniai ir nefinansiniai rezultatai turėtų būti pasiekti, reikėtų sumažinti bendrą skaičių programų, kuriams skiriamas finansavimas, e, taip pat susiaurinti tikslus e, ir rodiklius, taip pat reikėtų užtikrinti teisinį pagrindą programoms ir taip pat supaprastinti e, atskaitomi, kontrolę ir valdymą. Dar vienas e, pasiūlymas, e, mes 14 metų bendros būklės įvertinimu remės, auditavimo metu nustatytos spragos ten buvo aptartos ir mes manome, kad komisija ir teisėkuros struktūros turi parengti principus, kurie leistų atlikti veiksmingą, tiksliau veiksmingai įtvirtinti atskaitomybės ir skaidrumo principus. E, tai apimtų visus ES finansus ir e, reikia e, inkorporuoti tai ES biudžetą, kur tai leidžia sutartis. E, mes taip, pavyzdžiui, e, konkrečiai galima čia paminėti Europos plėtros fondus, jų inkorporavimą į biudžetą. Ir e, pirmoje lentelėje matote mūsų mūsų e, šešis pasiūlymus apie vaidmenų apibrėžimą, apie politinių tikslų siekimą ir lėšų naudojimą, demokratinę priežiūrę. Taip pat e, grįžtame informaciją, kad būtų galima ištaisyti padėtį, reikia e, užtikrinti, kad stiprus nepriklausomas auditas būtų atliekamas ir galiausiai audito rekomendacijų įgyvendinimas ir veikla kontroliuojant, kaip įgyvendinamos rekomendacijos. Taip pat paskutinis pasiūlymas mūsų e, reikia numatyti plačius įgaliojimus audito rūmams dėl audito ir galbūt atsiras kitų struktūrų, pavyzdžiui, e, Europos e, pinigų fondas turėtų audito rūmai turėti teisę audituoti ir šį fondą reikia pripažinti, kad dėl tų pokyčių galbūt reikės keisti sutartis reikia galvoti apie ilgesnę perspektyvą ir mes e, būtume laimingi, jeigu turėtume galimybę dalyvauti įvairių komitetų audito struktūrų veikloje. Mes dažnai atlikdami specialius auditus sunkiai gauname informaciją iš audituojamų struktūrų ir tai turėtų būti pagerinta. Dabar paskutinė skaidrė. Mūsų pasiūlymai pristatyti e, toje skaidrėje atsispindi visas biudžeto e, ciklas. Mes bandome uh, briefingė kalbėti apie bendrosius principus, ne apie sektorius, bet tai nereiškia, kad mes e, nesame paskelbę kitų ataskaitų apie sektorius. Keletas pavyzdžių, pavyzdžiui, bendroji žemės ūkio politika. Mes esame gana svarbę ataskaitą dėl žalimo priemonių e, paskelbę. Šiandieną darbos tvarkė bus svarstamas šis klausimas, taip pat apie jaunus, jaunus ūkininkus, ES žuvininkystės kontrolės sistema, horizontali ataskaita apie sertifikavimo struktūrų žemės ūkio vaidmenį. Yeah tai svarbi ataskaita ir dėl sanglaudos. Mes paskelbėme ataskaitas apie e, bendrai, taip pat apie bendrai dangų, e, veiklos rezervą, transporto e, valdymo sistemas. Dėkuoju Jums uždėmės ir esu pasirengęs Jums atsakyti klausimus. Ja, dank. Da wir... Ačiū Jums. Galime iš tikrųjų pritarti daug kam iš to, kas buvo pasakyta, daug dalykų, kurių ir mes norėtume atsispindi ir jūsų pristatymė. Suteiksiu žodį ponė Šmit, ji kalba kolegės e, vardu ir aš pabandysiu paskaityti šį pasisakymą. E, savo pasisakymę e, Europos audito rūmai dar kartą pateisina savo svarbų vaidmenį. Ten kalbama apie tai, kaip galima padidinti ES biudžeto e, skaidrumą, efektyvumą ir atskaitomumą. E, Dokumente atsispindi e, dabartinė padėtis e, apie tai, kad ES biudžeto sistema laikui bėgant pasidarė vis sudėtingesnė. Atėjo laikas ją reformuoti. Mums reikia veiksmingesnio, skaidresnio biudžeto, kuris būtų sutelktas į tas rytis, kurios atneša daugiausia europinės pridėtinės vertės. Tai reiškia išteklių skirimą ten, kur jų labiausiai reikia ir kad e, būtų daugiau atskaitomybės piliečiams apie pasiektus rezultatus. Reikia įvardinti ES biudžeto galimybės e, siekti pridėtinės vertės. Koncepcija taip pat numato, kad reikia tiksliau apibrėžti kaštus ir naudą, ypač kai kalbama apie finansinį ir nefinansinį ES narystę. Koncepcijoje kalbama, kad atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybės, reikia biudžetą padaryti lankstesnį, sukuriant biudžetų, e, sukuriant rezervų sistemą, kuri leistų prisiderinti prie nenumatytų įvykių. ES finansinis planavimas turi dėrėtis su strateginiais prioritetais, reikia mažinti išlaidos programų e, skaičių, o pačią, e, patį biudžetą padaryti sistemingesnį. Tai siūlo taip pat ir audito rūmai. Pagal jų parengtą dokumentą biudžetas ir procesas jo turėtų būti labiau skaidrus ir atskaitingesnis. Tie patys principai taip pat turi būti taikomi ir institucijoms, kurios finansuojamas iš ES e, e, biudžeto, tokios kaip Europos komisija, Centrinis bankas ir kitos. Raginama atsižvelgti į tas konkrečias priemonės, rengiant e, daugiametę finansinę programą. Tai turėtų atverti kelią į sėkmę. E, Europos e, finansai turėtų būti planuojami atsakingai, o biudžetas išleidžiamas efektyviau ir skaidriau. Auditorumai E, prašo, kad komisija atsižvelgtų į jų parengtą dokumentą, rengiant daugiametę finansinę programą. Dėkui, ponis Labajova dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, mėly komiteto nariai ir svečiai. Dėkuoju už e, šį labai gerą auditorumų dokumentą. E, noriu pasakyti, kad visiškai pritariu daugeliu iš čia išdėstytų idėjų, tačiau norėčiau e, diskusijos labai užduoti keletą klausimų. Savo pristatymė jūs sakote, kad ES pridėtinė vertė turėtų būti vienas iš svarbiausių elementų naujoje daugiametėje finansų programoje. Tačiau e, tos pridėtinės vertės apibrėžimų yra daug. E, kalbama ir apie didesnį e, efektyvumą, e, aktualumą ES programų, kadangi tas poveikis gali būti ir tiesioginis, ir netiesioginis, tai visų pirma, ta pridinė vertė kaip savo tikslą turėtų matyti ES pilietį. Galbūt e, ir nelengva, bet draugė reikėtų ieškoti sprendimo, kaip galima vienu sakiniu būtų paaiškinti, kas yra ES pridėtinė vertė Europos piliečiams. Tai yra labai svarbu ne tik mūsų piliečiams, bet ir taip pat ES finansavimo naudos gavėjams ateityje. Toliau. Kalbant apie finansinių priemonių ir garantijų panaudojimą, mums iškyla tokia dilema. Visų pirma, municipalitetai, regionai, apskritai sakant, nelabai žavisi finansinėmis priemonėmis ir, ir iš dalies tai tam kliudo valstybės pagalbos įvairūs apibrėžimai. Ir antra vertus, reikia atsižvelgti į daugia nacionalinių įmonių veiklą privačiame sektoriuje. Tad ką Jūs galvotumėte apie tuos finansinius instrumentus ir jų panaudojimą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose? Na ir trečias klausimas - subsidiarumas, supaprastinimas ir taisyklių pagražinimas kabutėse valstybėse narėse dažnai prieštaroja vieni kitiems. E, kalbant apie viešuosius e, pirkimus, tai mes žinome, kad įgyvendinant atitinkamą direktyvą egzistuoja 28 nacionalinės tvarkos. Ką Jūs galvotumėte kaip auditorius, kaip auditorumų atstovas apie supaprastinimą šią prasme? Kitaip sakant, ar paprasto ir dera, paprastos ir derančios aplinkos pasitelkimas būtų tinkamas būdas šiai problemai spręsti. Ponas Gregor, suteiksiu žodį jums, o paskui išklausysime ir komisijos atstovų. Dėkoju už teigiamas pastabas apie mūsų parengtą dokumentą. Ačiū už e, klausimus pabandysiu atsakyti į užduotus tris klausimus dėl e, europinės pridedamosios vertės. Man atrodo, kad komisijos e, naudojama apibrieštis 2011 e, metų ataskaitoje yra pakankamai paprasta. Ten kalbama apie vertę, kuri atsiranda po ES intervencijos ir yra papildoma šalia tos vertės, kurią sukuria valstybės narės. Mes žinome, kad yra e, kokybės komiteto e, užduotis e, apmastyti apie tai, kas yra ES pridėtinė vertė. Kaip tik dirbame su šiuo klausimu ir ketiname atsižvelgti į komisijos pasiūlymą savo apmastymuose Tačiau e, pridėtinė vertė e, yra mūsų strateginėme plane 18-20 metams įrašyta kaip vienas iš prioritetų ir mes bandysime tai atspindėti savo specialiuose ataskaitose. Dėl finansinių priemonių aš e, pasisakinėdamas paminėjau 16 metų specialiai ataskaitą, kuri buvo skirta E, finansinėms priemonėms. Ten mes akcentavome tam tikras rizikas, kylančias iš finansinių priemonių panaudojimo, bet daugiausia buvo kalbama apie nacionalinių valstybių lygmenį. Ir e, aišku, egzistuoja principai, kurie vienodai veikia, kalbant apie valstybių narių centrinį lygį ir žemesnį lygį. E, taip pat bendradarbiaujant komisijai ir e, Europos investicijų bankui. E, taigi pasirinkta kryptis yra teisinga, bet reikėtų iš mūsų pusės įspėjame komisiją, kad ji labai atsargiai elgtųsi rengdama naujus teisės aktus šitoje srityje finansinių priemonių panaudojimas e, turėtų būti taikomas e, privačiam sektoriui tais atvejais, kai daugiau galima būtų sukelti privataus kapitalo. Ir e, o aš manyčiau, kad reikėtų taip pat ir daugiau dėmesio skirti viešosiams išlaidoms. Dėl taisyklių kabutėse pagerinimo iš tikrųjų ši problema iškyla konkrečiai valstybėse narėse bet reikėtų pagalvoti apie e, to reiškinio priežastis ir ko gero čia ir auditorumai galbūt suvaidino tam tikrą vaidmenį, nes praeitįje padarėme tam tikrų išvadų, kurios privedė prie situacijos, kad valstybės narė savo sistemas uh, padarė sudėtingesnės ir sunkiau įgyvendinamas. Taigi raginame komisiją supaprastinti taisyklės, idealiam gyvenime tai galėtų būti viena, vienas taisyklių rinkinys įvairiems sektoriams. Dėl viešųjų pirkimų nacionalinės finansų valdymo ir kontrolės sistemos lieka valstybių narių rankose ir viešieji pirkimai yra tik tai tų sistemų vienas iš elementų, aš nemanau, kad čia mes galėtume mm, ES lygmenių ką nors nuveikti. Tiesiog reikėtų atsižvelgti į nacionalinę teisinę sąrangą. Taigi iš vienos pusės e, naudos gavėjams ir donorams tai palengvintų gyvenimą, bet antra vertus tai galėtų nederėti su subsidiarumo reikalavimais, nes tie dalykai yra valstybių narių rankose. Dėkui. Dėkoju. Dabar jau žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti audito rūmų dokumentą. Buvo pateiktos rekomendacijos. Galima konstatuoti, kad Europos komisijos pozicija atitinka tą ilgalaikę perspektyvą dėl Europos finansų Dėmesys sutelkiamas į pridėtinę vertę, į greitą reagavimą, į lankstumą. Tai yra tos sritis, kurios, mano manimu, yra dažnai nagrinėjamos parlamente ir dėl kurių mūsų požiūriai sutampa. Gal pamėginsiu aptarti Gregoro iškeltas problemas. Dėl tos ES pridėtinės vertėjas. Tai yra tarsi antroji subsidiarumo pusė, juk yra tikslai, dėl kurių mes susitarėme, norime daugiau efektyvumo tiems projektams, dėl kurių mes jau apsisprendėme. Be jokios abejonės to tiesiogiai pasiekti neįmanoma. Ir tai nereiškia, kad viską įmanoma apskaičiuoti ir antra vertus ne viskas, kas yra pamatuojama, yra svarbu. Todėl, kai kalbame apie tą pridėtinę vertę, svarbu kalbėti apie tą pamatuojamą aspektą, bet e, kaip, pavyzdžiui, kalbame apie sienų apsaugą, tai kaip mes galime ją pamatuoti jos efektyvumą, nes vis viena už sienų kontrolę atsakingos valstybės narės. Lankstumas. Mm, komisija gali pritarti auditorumų pozicijai, nes pasiūlymas dėl būsimosios DFP yra aptartas ir dokumente, nes norima, kad instrumentuose būtų perkeltos tam tikros eilutės, kad lėšų panaudojimas būtų atliekamas lankščiai. Reikia atsižvelgti jau į dabar padarytus pasiekimus dabartinėje daugiametinėje finansinėje programoje. Komisija privalo apskaičiuoti išlaidų sumas, pakeitimus, korekcijas. Pasitraukus jungtiniai karalystiai mums tarsi atsiveria galimybė balansą apskaičiuoti kitaip ir įtraukti į apskaičiavimus jau remiantis ne vien tik tai apskaitos principais, bet platesnių požiūrių. Žvelgdama apie ilgalaikę perspektyvą, tai komisija e, savo darbą atliko darydama vidurio laikotarpio peržiūrą. Buvo pakeistas reglamentas ir e, yra tas garsusis 227 straipsnis. Pirmininkė, jūs įsipareigojate jį e, koreguoti. Taigi tenai nurodoma, kad Europos komisija kasmet turi teikti ataskaitas Europos parlamentui bei tarybai, įskaitant ir um, ilgalaikės perspektyvas, prognozes. Į tai įeina taip pat ir būsimos DFP projektas, nes komisija turi skelbti savo prognozių, savo numatyto biudžeto pagrindimą. Tai dėl to, man atrodo, visi sutarė. Dabar supaprastinimas. Sakyčiau, kad kai buvo peržiūrimas finansinis reglamentas ir vidurio laikotarpio peržiūra DFP, tai kai kurie elementai jau buvo nagrinėti. Buvo įvestas didesnis lankstumas. Auditorumai pateikė pasiūlymą mažinti išlaidų eilutes. Ir į tą rekomendaciją komisija tikrai pasistengs atsižvelgti ir gyvendinti, kaip įmanoma, skubiau. Dėl atskaitomumo. Atskaitomybės. Komisija laikosi nuomonės, kad visoms biudžeto išlaidų eilutėms taikomas tas principas. Nebent mes turėtume išorės partneriai, kuris įgyvendina projektą. Tai tokiu atveju turime garantuoti, kad auditas būtų atliekamas tinkamai, net ir esant tokiems subjektams. Pane Dilajeva kalbėjo apie finansinių instrumentų naudojimą privačiame sektorėje arba viešajame sektorėje. Na, tie finansiniai instrumentai gali pasiteisinti tokiems projektams, iš kurių tikimasi ateityje nemažo finansinio srauto privačiam sektoriui, gražos. Ir, sakykime, statybų sektorija, kur plėtojami, vystomi tam tikri projektai ir tikimasi, kad bus gautos pajamos mokesčių pavydalu arba kitomis įplaukų formomis, e, kurios e, bus prieinamos būtent viešosioms institucijoms. Arba galime kalbėti apie bendrus e, viešojo ir privataus sektoriaus projektus, kuomet siekiame sumažinti viešojo sektoriaus riziką, pritraukiant kitą kapitalą. Tai čia manau, kad Europos finansavimas turėtų sudaryti prielaidas tokiems e, projektams sėkmingai būti įgyvendintiems, nes padidinamas finansinio sverto poveikis ir įgyjamas didesnis mm, kreditavimo didesnė kreditavimo galimybė. Dabar dėl kitų institucijų turiu pasakyti, kad Europos centrinis bankas tikrai negavo lėšų iš Europos biudžeto. Ir čia reikėtų kalbėti apie audito rūmų ir kitų institucijų susitarimus, nes auditorių prievolės yra nustatytos teisės aktais ir dėl to būtų labai sudėtinga kalbėti apie auditorių teisę audituoti kitas institucijas. Tai Bet kokiu atveju dėkoju iš jūsų visus pasiūlymus, nes tai yra puikus būdas mums komisijai praturtinti savo darbą. Ačiū. Dėkoju. Kai žiūri dokumentą, patiri dėžavių e, kyla klausimai, kaip įgyvendinti visą tai. Aš nežinau, ar sutink, supratau viską, tikrai žiūrėsime, kaip viskas klausysis toliau. E, ciklai, prisderimas prie jų labai svarbu, atskaitomis reikalavimai, e, spragų panaikinimas trumpai. Seksime viską. Pone Šmit, ar norėtumėte pranešėjo vardu pasakyti? Ne? Ponas Gregu, ne? Tuomet galime laikyti, kad šį darbo klausimą jau išnagrinėjome. Labai ačiū už tokį įspūdingą pranešimą, pristatymą ir dabar mm, e, lauksime tolesnių pasisakymų, konkrečiai kalbėsime apie žemės ūkio, tiksliau, jūsų kito, kitos ataskaitos apie žemės ūkio politikos ateitį ir dabar pereisime prie audito rūmų specialiosios ataskaitos dėl žalinimo priemonių. Jau trumpą pristatymą girdėjome ir sutarėme, kad e, išklausysime konkretesnio e, pristatymų. Ponas Štechovskis, Zdiehovskis yra mūsų pranešėjas, Europos parlamento pranešėjas. Taip pat e, keletas šešinių pranešėjų yra, prašom pasakyti. Dabar audito rūmų narys Manas Jereb. Dėkui uždėmesi, norėčiau pristatyti mūsų darbą. E, žalinimas buvo pristatytas reformant bendrą žemės ūkio politiką, tai yra nauja tiesioginių išmokų ūkininkams forma ir siūlom atlyginti ūkininkams už viešasias gerybės e, e, ir atsižvelgti į poreikį, kad bendroji žemės ūkio politika turi atsižvelgti į klimato kaitą. ES per metus žalimo priemonės skiria 12 milijardų eurų ir tai sudaro e, beveik 8 procentus viso ES biudžeto. Pirmą kartą ūkininkai gavo išmokas už žalimo priemonę 16 metais, už paraiškas pateiktas 15 metais. Mūsų pagrindinės e, išvados atlikus auditą yra tokios žalimo priemonės, kurios įgyvendinamos dabar vargu ar iš esmės pagerins e, bendrosios žemės ūkio politikos ekologinį e, aspektą daugelis ūkininkų 60 5 procentai gali naudotis, gauti tokias išmokas, bet neprisimti jokių žalinimo įsipareigojimų. Dėl to e, žalinimas labai nedidelė e, dalimi prisideda prie ekologinių priemonių, gal tik 5 procentai e, jų yra. Ir jeigu žiūrėsime į rodiklius, 73 procentai žemės ūkio paskirties žemės e, turi laikytis tam tikrų reikalavimų dėl žanimų, bet e, tik tai hektarui iš šimto hektarų taikomi reikalavimai dėl pavyzdžiui e, sėjomainos ar pasėlių įvairinimo. Ir jeigu nes. E, kartais, jeigu nematomas, e, tas rodiklis nieko nepakeis, nes galbūt ūkininkas jau laikėsi tam tikrų priemonių. Net jeigu 3, 5, 7 procentus žemės ūkio paskirties žemės e, apimtų tas rodiklis, vargu ar kas pasikeisų. Taigi mūsų išvada labai nedėlis pokytis e, kurį ši žalinimo priemonė užtikrinta. E, taip pat nėra aiškiai pakankamai apibrėžtų tikslų, ką galima pasiekti žalimo priemonėmis. Išmokos už žalinimo priemonės 80 eurų maždaug hektarui Europos komisijos poveikio vertinime e, sakoma, kad 30 eurų neturėtų viršyti tokios išmokos. Ir mūsų tyrimai rodo, kad 40 procentų ūkininkų gauna mažiau negu 10 eurų, o 2 procentai ūkininkų apie 200 eurų. Kadangi e, E, nėra sistema labai lanksti ir veiksmingumas jos yra ribotas ir nerealizuojama visas potencialas, kuris galėtų atsirasti dėl deramos e, sėjomainos. Ir taip pat, pavyzdžiui, galima būtų plėsti e, pievų plotus už natūrą 2000 teritorijų. Ir taip pat e, nepakankamai dėmesio skirima bio įvairovės aspektams. E, žalinimas e, dar apie padaro bendrąją žemės ūkio politiką sudėtingesnė, o rezultatai to nepateisina, nes rezultatai nėra pakankamai geri. Taip pat yra dubliavimuose tarp uh, E, žalinimo priemonių ir e, kitų priemonių ar principų, kaip kad gera agrarinė ir aplinkos saugos būklė. E, specialaus specialiosios teritorijos, jos ekologinių požiūrių svarbios vietovės ar pievų didesni plotai galbūt galėtų būti duoti didesnį teigiamą poveikį. Bet mes e, pateikėme tam tikras rekomendacijas dėl būsimos bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Reikėtų, kad būtų e, siekiama, jog žemės ūkis, e, bendroji žemės ūkio politika geriau prisidėtų prie klimato kaitos tikslų ir ūkininkai galėtų gauti išmokas tik tada, jei jie gyventina tam tikras konkrečias priemonės e, žalinimo kontekste arba geros e, agrarinės ir aplinkosaugos būklės kontekste. Ir ūkininkai neturėtų gauti išmokų už tam tikras paslaugos, kurios nėra susijusios su ekologiniais dalykais. Taip pat e, reikia e, užtikrinti, kad pasirinktos priemonės būtų veiksmingos ir tikrai leistų pasiekti užsibrėžtus aplinkos saugos. Tikslus. Dėkui, kalbam apie labai svarbę specialiją ataskaitą, todėl ir e, ketiname surenkti visą atskirą diskusiją šią temą. Bet dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Dosy, která byla naplánovaná, ale uh, naučil jsem. Aš tuoj pat eh, galiu sureaguoti Dėkoju audito rūmams, ačiū už ataskaitą, man atrodo, ji labai gerai įvertina esamą padėtį ir daug kalbam apie bendrą žemės ūkio politiką ataskaitoje. Ir žinome, kad tikrai bendrą žemės ūkio politiką reikia kaip galima skubiau reformuoti, nes jis sudaro labai didelį ES biudžeto dalį - 8 procentus. Bet e, ta dalis skiriama lėšų neatspindi rezultatų, kurių tikimėsi. Žalinimo priemonės E, dėja realybėje yra visai kitokios negu kad tikėjomėsi. Mes pačią idėją, komisijos iniciatyvas e, e, remiame, pavyzdžiui, iniciatyvas dėl klimato kaitos pasiekmių švelninimo. Dėja, ši programa, žalinimo programa turi būti visiškai reformuota. Reikia pagerinti padėtį. Dėl žemės ūkio tikrai labai liūdna yra padėtis, nežiūrint visko, galvojant apie realią padėtį. Reikia pripažinti, tenka pripažinti, kad ši priemonė yra penelik silpna, jį penelik sudėtinga, skaidrumas neužtikrinamas. Taip pat yra nemažai piknaudžiavimo atvejų. Europos audito rūmai vis visai teisingai mums e, kalba apie tai, kaip reikėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita. Aš savo pranešime pateiksiu tam tikrus pasiūlymus dėl žalinimo. Reikėtų reformuoti mm, žalimo priemonės, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką ir taip pat, kad būtų geriau paskirstytos e, išlaidos, e, kad būtų susijusios su žalimo priemonės, reikia didesnio veiksmingumo, reikia e, siekti iš esmės įgyveninti ES e, tikslų aplinkosaugos srityje. Dabar žodis kolegijai Kadenbach. Dėkoju ir aš nuoširdžiai dėkoju audito rūmams Eina kalba apie labai svarbę ataskaitą. Iš tikrųjų reikės detaliau ją apsvarstyti. Kalbame apie BŽUP ateitį ir jos raidą. Gaila, žinoma, kad e, taip vėlai mūsų diskusijose šį ataskaitą pasirodė, nes jau esame prieimę tam tikrų sprendimų, e, pasirinkę daugelį sričių konkrečią kryptį. Komisijos pasiūlymas dėl BŽUP ateities buvo labai ambicingas daugelį sričių ir ypač kai kalbama apie žalinimą. Pradžioje komisijos pasiūlymas buvo daug tikslingesnis. Tačiau nebuvo nustatyta aiškių tikslų ir būtent tai ir kritikuoja audito rūmai. Paskui komisijos pasiūlymas svarstė parlamentas ir taryba ir pradinė siūloma priemonė buvo sušvelninta ir dabar atsirado daug alternatyvų, valstybės narės renkasi derinimą tam tikrų priemonių, kad galima būtų mažiausiamis pastangomis jas pritaikyti. Taigi tai daugiau ne klimato apsaugos ar aplinkos apsaugos priemonė, o priemonė padedanti paremti ūkininkų pajamas. Nenorėčiau atiminėti pinigų iš ūkininkų, tačiau šie pinigai buvo numatyti labai tiksliam tikslui, specifiniam tikslui pasiekti. Ir mes turime neužmiršti tos intervencinės logikos, e, kuri čia buvo paminėta, kai kalbame apie BŽUP ateitį. Aš nenorėčiau, kad e, mūsų diskusijų išvada būtų teigimas, kad mums nereikia žalinimo. Ne. Mūsų išvada turėtų būti tokia, kad mums reikia daugiau ekologiško ūkininkavimo. Tačiau turime labai aiškiai apibriežti tikslus. Taip pat turime labai aiškiai duoti nurodymus ir užduotis valstybėms narėms. Žinoma, tarp valstybių narių yra skirtumų, reikia tam tikro lankstumo valstybių narių lygių bet lankstumą vietos lygių reikia grįsti tam tikrą informaciją, tam tikrais įrodymais. Ne, ne visada aišku, kodėl naudojami skirtingi modeliai, kodėl pasirenkamos vienas ar kitas programos iš įvairių alternatyvų. Reikia argumentų, kurie remtųsi mokslo tyrimais, o ne vien tik tai atsitiktiniais pasirinkimais. E, lauksime diskusijos dėl šios ataskaitos Žemės ūkio komitete rytoj. Aš esu tikra, kad kolegos e, turės daug ką pasakyti. Taip ateityje mums reikia žalinimo, bet reikia taip pat e, ir ataskaitų, iš kurių aiškėtų, kad išsikelti tikslai nėra pasiekti. Dėkoju. Pirmininkė, aš sutinku su padaryta išvada, kad e, žalinimo lūkesčiai nėra pasiekti, e, taikant šią priemonę. Ir kaip kolegė Karin, aš irgi manau, kad e, reikia turėti konkrečius tikslus. Aš turiu du klausimus, vieną komisijai, kitą auditorumams. Kalbu apie auditorumų ataskaitos 28 punktą. Pacituosiu, kalbant ir apie pasėlių įvairinimą, ir ekologinės, ekologinio požiūrių svarbės vietovės, dabartinė sistema nereikalauja ūkininkų keisti praktiką, nes 2014 metais kai kurie jau tuos reikalavimus tenkino arba jiems buvo pritaikytos išimtys. Eina kalba apie 1 procentą ES arimo žemės, kur buvo reikalaujama pasėlių įvairinimo. Panašiai pasakytina apie ekologinio požiūrį svarbias vietovės. Taigi aš noriu paklausti apie veiksmingumą ES finansavimo. Komisijos noriu paklausti, e, kokių lūkesčių turėjote nustatydami E, žalinimo tikslus. Kalbu apie tai, e, kiek, kokį procentą ES e, žemės ūkio paskirties žemės jūs turėjote galvoje. O auditorumai gal galėtų pasakyti, o koks procentas jų nuomonė būtų laikomas sėkmingu. Dėkuoju, pirmininkė, atsiprašau, ne, ne, ne, negirdėjau pristatymo. Žalimo visas klausimas mano šalyje išmušė e, visus iš vėžių. E, reikia laisvės valstybėms narėms e, pasirinkti vieną ar kitą kelią, bet tai, kaip tai buvo daroma mano šalyje, tikrai stebina. Turėjome sistemą, kuris sakė, kuo e, buvo didesnės istorinės išmokos, e, tai tuo e, didesnės išmokos ir bus žalinimo prasme. Kitaip sakant, kad kažkas gauna 40 eurų kaip bazinė išmoka, gauna 12 eurų už žalinimą. Tuo tarpu kaimynas gaunantis 1000 eurų E, gali taip pat dar gauti papildomai 500 už žalinimą. Taigi vieno stimulas 500 eurų, kito 20 eurų. E, tiesą sakant, jokingai viskas buvo organizuota mano paties šalyje. E, liūdna dėl to, nes sistema turėjo didelį potencialą Mes norime pasiekti tvarumo, norime kovoti su klimato kaita, panaudodami žalinimą, bet e, to negali padaryti vienam žmogui duodami 500 eurų, kitam 20 ir po to dar teikdami, kad kas remiasi mokslu. Tai tik tai juokinga. Jetzt sind wir natürlich in einer schwierigen Situation. Ačiū. Na, mes išklausėme, kokie yra sunkumai, kokios nuomonės. Ir dabar žodis bus komisijos žemės ūkio generalinio direktorato atstovams. Mes tikrai negalime išleisti tiek daug lėšų, jeigu nepasiekėme apibrieštų tikslų. Todėl kaip mums daryti, kai, kaip elgtis, ką jūs siūlytumėte, ar tęsti finansavimą toliau, kol mes apsispręsime. Tai kolega dar neturi informacijos iš komisijos apie tai. Kai kas net siūlė, kad mes galėtume svarstyti teisėkuros projektus įteisinti tą žalinimą, bet kažin ar mes galėtume eiti tuo keliu ir ne visuomet viskas grįsta gerais norais. Nežinia, kuo baigtųsi bendra sprendimo prieimimo procedūra, jeigu dar būtų įtraukti subjektai, kurie turi interesų, kurie yra atsakingi už tų klausimų prieimimą. Tokia problema, su kuria ir mes susidurime. Todėl aš nenorėčiau išgirsti iš jūsų atsakymą, kad ne viskas gerai, bet pasistengsime pagerinti padėtį ateityje. Ne, arba mes laikomės kažkokio naujo požiūrio, arba ieškom kitų sprendimų. Tikrai noriu padėkoti audito rūmams, nes jūs tiesiog patikite įrodymus tiems dalykams, kurie, kuriuos tiesiog mes įtarinėjame jau ilgą laiką. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kolegos, kad e, nuo 12-13 metų mes e, nereformavome BŽUP ir dar tuomet man susidarė įspūdis, kad komisijos pateiktas pasiūlymas dėl žalimo buvo gerokai rimtesnis ir svaresnis nei dabartiniai, dabartinės rekomendacijos. Todėl pažvelkime į savo sąžinę, kolegos, nes mes nešame nemažą atsakomybę, nes, man atrodo, kai kas iš mūsų prisidėjo prie to, kad komisijos pasiūlymas būtų sumenkintas ir kad tos žalinimo priemonės, kurios dabar galioja, iš vis taptų nieko nevertos, nes komisijos nario Čioloso pasiūlymas, pradinis pasiūlymas buvo gerokai geresnis. Todėl aš klausčiau komisijos, ar jūs ketinate pateikti naujų pasiūlymų iki gegužės arba birželio, kaip keisti BŽUP, ko tikėtis e, žalinimo klausimams. Ar jūs e, veikiau e, grįšite prie komisijos nario Čoloso pasiūlymų? Dar e, norėčiau kolegos paprašyti, kad kreiptumėmės į Žemės ūkio komitetą ir e, Tiesiog mes galėtume labiau įsigilinti į šios klausimus. Galbūt pranešėjas galėtų kreiptis į komitetą. Nes net gal ir sekretariatas galėtų siūsti savo darbuotojų į komitetą. Taigi žodis dabar komisijai. Ačiū pirmininkė, ačiū Šehovskijui ir noriu padėkoti visiems už tai, kad galiu pasidalinti savo mintimis dėl žalinimo. Keletas bendro pobūdžio pastebėjimų dėl pranešimų, o paskiau pamėginsiu aptarti konkrečius jūsų iškeltus klausimus. Pirmiausia, komisija sveikina parengtą auditorumų ataskaitą. Taip buvo padaryta BŽUP reforma, bet štai jau praėjus dviems metams po reformos bandoma įvertinti politikos e, efektyvumą. Taigi komisija sveikina uh, paskelbtą ataskaitą, komisija priėmė visas rekomendacijas ir mes jas tikrai stengsime atsižvelgti, kai kalbėsime apie būtent naują žalinimo ehm, struktūrą po 20 metų. Išvadose buvo pastebėti tam tikri ehm, žalinimo priemonių ehm, trūkumai. Manau, juos jūs žinote, bet tuo pat metu norėčiau akcentuoti audito rūmų išvadas, kurios mano supratimu gali pagerinti es žemės ūkio politiką. Pirmiausia, audito rūmai kartoja komisijos nuomonę, kad žalinimas gali e, atnešti didelio potencialo es ūkiui, nes 77 procentai dirbamos žemės ES susijęs su žalinimo priemonėmis. Ir net pagal ankstesnius projektus buvo didesni skaičiai, bet sprendimo prieimimo procese atsirado daug išimčių ir dabar jau dauguma e, žemdirbių ES, net ir maža žemių, e, gali pasinaudoti išimtimis. Auditorumų pranešimas rodo, kad žalinimo priemonių praktika e, antai 13 procentų audituotų ūkių ir 37 žalinimo praktikų pavyzdžiai buvo pasirinkti kaip pavyzdiniai. Ir tai nėra nereikšmingi skaičiai. Net jeigu ir auditorumai kritikuoja, kad tos išmokos yra neefektyvios, aš norėčiau pasakyti, kad komisijos manimo žalinimo priemonės nebūtinai e, siekia pakeisti ūkininkavimo praktikas, bet veikiau paremti viešai turtą ir egzistuojančias praktikas. E, Žemdirbėjai tikrai gali dalintis tomis gerosiomis praktikomis, kurios yra naudingos klimatui. Taigi žalinimas, aš noriu tą pabrėžti, ne funkcionuoja kaip klimato kaitos priemonės ir kurios veikia kaip kompensacija e, žemdirbiams. Taigi žalinimo tikslai yra bendresni norime atlyginti e, viešoje žemės ūkio veiklą, kurios sukūriamas reikalingas produktas ir siekime užbėgti prevenciškai už akių situacijos bloginimui. Taigi, pastarojų metu buvo pastebėtos ūkininkavimo intensifikavimo tendencijos ir mes norėjome tam užbėgti už akių. Taigi komisija 2016 metų ataskaitoje priejo išvados, kad valstybių narių ir žemdirbių žalimo priemonių įgyvendinimas neleido pasinaudoti visų potencialų ir valstybių narių priimami sprendimai mm, tiesiog siekia didesnio supaprastinimo, o ne didesnės naudos aplinkosaugai. Dėl to komisija pernai pasiūlė supaprastinti, suvienodinti ir pagerinti tam tikrų žalinimo reikalavimus tam, kad žaliųjų praktikų nauda aplinkai padidėtų. Tai yra pesticidų naudojimo draudimas žemės ūkinė. Tai praktika, kuri buvo patvirtinta ir kuri įsigaliojo šių metų pradžioje. 18 metų pradžioje. Panaši išvada buvo padaryta ir ankstesnėje komisijos studijoje dėl žalinimo priemonių pradžios. Ir ta studija buvo paskelbta pernai. Priemė išvados, kad dabar taikomos žalinimo priemonės prieš įvedant pakeitimus e, turi ribotą poveikį klimatui. Bet iš dalies mes galime įtraukti tam tikrus įsipareigojimus per deleguotusius aktus ir tai buvo padaryta 17 metais situacijos pagerinimai. Ir akivaizdu, kad komisija mano kaip ir audito rūmai, kad daugelie šalių žalimo priemonių įgyvendinimas yra sudėtingas, biurokratiškas, uh, ir netitinkantis aplinkosaugos tikslų. Dėl to komisija labai aiškiai pasakė savo komitete apie e, ūkininkavimą ir komunikate, kuris patvirtinas pernai, pabaigoje, metų pabaigoje, kad e, dabartinės žalinimo priemonės nėra pačios tinkamiausios siekiant ryštingų tikslų. Mes kalbėjome apie požiūrį, apie jo keitimą ir e, mes komisijoje manome, kad būtent tokie metodologiniai pokyčiai galėtų prisidėti ir prie BŽUP naudos. Dabar dėl tos žaliosios architektūros, taip vadinamos, tai norime pasinaudoti teigiamą um, patirtimi ir pasinaudoti visomis reikalingomis uh, pataisomis bendražėmės ūkio politikai. To mes tikimės 18 metų vasarą. Valstybės narės turėtų parengti strateginius planus, kaipgi jos siekia tų aplinkosaugos tikslų, bet tas metodas, tas požiūris turėtų būti grindžiamas įvairiomis klimato dimencijomis. E, kalbėti turėtume apie vandenį, e, dirbožėmį, oro kokybę ir kitus dalykus. Taigi konkretus tikslai, konkrečios išmokų suteikimo sąlygos ir tam tikra to BŽUP nauja logika siekiant prisidėti prie aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo tikslų. Todėl iš esmės mes siūlome tokį naują metodą, kad e, mes įvestume į BŽUP ir aplinkosauginius prioritetus. Tai yra ta sistema, kuri būtų pagrista konkrečių tikslų siekimu, e, aplinkosauginių uždavinių sprendimu, o ne ankstesnių požiūrių, kuris galiojo iki šiol, kuris uh, E, buvo pagristas tam tikrų taisyklių laikymosi ir tai galioja bendrai visai ES. Taigi tai mes išvelgėme kaip trūkumus, bet manome, kad e, galime pasiekti ir teigiamų rezultatų, jeigu persime nuo to senojo prie naujojo požiūrio, kuomet e, turėsime konkrečius aplinkosauginius tikslus, paprastesnę sistemą Ir mm, atsiribosime nuo tų sąlygų, tų e, reikalavimų. Taip mes suprantame tą naują BŽUP ir klimato tikslų įtraukimą į ją. Dėkuoju. Aš nesu tikra, išgirdus jūs, kas lik, ką reikėtų dar padaryti per likusius metus iki kitos kadencijos pradžios, kaip pataisyti, ištaisyti klaidas. Ką mes pastaruoju metu, pastarai e, laikotarpį pusantrų metų, ką darome? Atliekame stebėsinos tyrimus, kad įvertintume žalinimo priemonių naudą ir e, teis, atsiprašau, audito rūmai atliko tyrimą, bet mes kol kas neturime labai daug informacijos apie realų e, poveikį aplinkai tos priemonės. Gali prieikti penkerių, net ir dešimties metų, kad mes galėtume tikrai iš esmės įvertinti dabartinę padėtį, mes ir toliau atliksime stebėseną, vertinimus. Reikia raginti valstybės narės, kaip galima geriau pasinaudoti e, pokyčius, kurie buvo įdėkti deleguotojų aktų pernai dėl e, ekologinių požiūrį svarbių teritorijų valdymo ir dėl nuolatinių e, daugiamečių žolynų apsaugos 14-20 metų laikotarpį mes turėtume siekti, kad rezultatai būtų sustiprinti žalinimo priemonių. Dėkuoju. O ką galite pasakyti apie e, žalinimo e, priemonės omnibus pasiūlymą, taip vadiname, ar nesiūloma supaprastinti tam tikrų dalykų? Ar galite pakomentuoti? Es omnibus pasiūlymo kontekste siūloma pakeisti kai ką žalinimo nuostatose. Du svarbiausi pokyčiai. Pirmiausia, dėl e, daugiamečių žolynų siūloma užtikrinti e, apsaugą jų geresnę, taip pat e, veiksmingiau e, veikti ūkių lygmenių, kad būtų galima apsaugoti tokius žolinus geriau. Ir jau yra tam tikri rezultatai nuo žalinimo priemonių įdėgymo 15 metais. Daug tok, daug žolynų buvo priskirta daugiamečiams žolynams, bet e, pavyzdžiui, e, dirbos kokybei tai neturėjo kol kas jokio poveikio, vos neneigiamas poveikis, kalbu apie CO2 surišimą, įtvirtinimą, o dėl ekologiškai, ekologinių požiūrį svarbių teritorijų e, du E, tipai atsiranda, tai yra susijęs su energetinėmis kultūromis ir žemės ūkio paskirties žeme. E, matome papildomos naudos, bet iš esmės e, pasiūlymai gal nepakeistų padėties dėl tų ekologinių požiūrių svarbių teritorijų. E, pokyčiai yra įdėkti deleguotame akte, kuris buvo patvirtintas e, praeitais metais ir šiais metais yra įgyvendinamas. Dėkuoju. Ar jūs ryto ryte būsite Žemės ūkio komitete ar kur nors kitur būsite? Taip aš dalyvausiu posėdėje. Mes taip pat ten būsime. Puiku. Pone Jerap. Norėčiau atsakyti ponios Labajovos klausimą apie tai, kas mums svarbiausia. Pirmiausiai pasakysiu, pacituodamas komisiją, žalinimas nebus skirtas pakeisti metodams ūkininkų, bet užtikrinti viešasias gerybės. Mes savo išvadas grindžiame pagrindiniu dokumentu, kuriame pasakyta, kad žalimas turėtų sustiprinti aplinkosauginį aspektą bendrosios žemės ūkio politikos. Taigi kitų tikslų nėra ir nesant kitų tikslų auditorius negali nieko padaryti, jis negali nustatyti pats tikslų. Taigi mūsų galutinės rekomendacijos uh, sako, kad komisija turėtų parengti tikslus, kurių mes norėtume pasiekti ir tada esantiems tikslams e, būtų galima imtis tam tikrų veiksmų, galbūt apie finansavimą, atrinkimą ir panašiai, kadangi tikslų konkrečių nėra ir labai nedaug kas yra užfiksuota ūkininkavimo praktikoje. Mūsų ataskaitoje 28 puslapyje sakoma, kad tik e, pusantrų procentų pasikeitė sėjomainos praktika ir tai neprisidėjo prie bioįvairovės skatimo, o žesugio paskirties žemėje taip pat nedaug e, pasikeitimų užfiksuota dėl daugiamečių žolynų, taip pat jokių pokyčių. vargu, ar kas nors iš esmės pasikeistų, bet mes esame šiek tiek ir atsargus, nes negalime pasakyti, kas iš tikrųjų vyks, tačiau iš dabartinių rezultatų, iš to, ką, iš to, ką matome, e, kitokių išvadų negalėjome suformuluoti. Dėkuoju. Dėkuoju, gerbima priemonė. Aš gal nekomentuosiu tų dalykų, bet dėl e, daugiamečių žolynų išlaikymo prievolės prieš 15 metus prieš žalimo priemonių įdėgymą. Nema, pasakyčiau, kad Reikalavimai buvo sustiprinti ūkininkams dėl daugiamečių žolynų. 10 procentų reikalavimas buvo įvestas, paskui jisai buvo sumažintas iki 5 procentų, kai kurioms e, valstybėms narėms, pirmiausia, šiaurės, šiaurinėms valstybėms narėms sunku yra įgyvendinti <clears throat> tai. Taip pat e, tokie žolinai e, patenka ir į Natura 2000 teritorijas. Buvo paminėtas vienas procentas. E, jis susijęs su tyrimu. Jungtinis tyrimų centras komisijos atliko tai pagal simulaciją mes turėtume dar pažiūrėti, žiūrėti tuos skaičius gana atsargiai ir taip pat pripažįstame tai, kas buvo pasakyta dėl poveikio, dėl e, keitimo, pavyzdžiui, pasėlių įvairinimo. Poveikis tikrai nėra didelis. Europos Sąjungoje dauguma ūkininkų e, augina tris ar keturias kultūras savo žemės ūkio paskirties žemėje, kai įdėktos žalinimo priemonės daugelį ES vietovių, e, matėme teigiamą poveikį, bet matome taip pat, kad e, monokultūros įsivyrauja daugelį regionų, auginami daugiausiai kukurūzai ar grūdinės kultūros Ir mes turėtume žiūrėti į platesnį kontekstą, kai kalbame apie šią priemonę. Tai gal tiek. Ja, danke schön. Also, das Schlimmste, muss ich sagen, an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich niemand zufrieden ist. Also, wir... Dėkui. Labiausiai pribloškia tai, kad regis nėra labai e, patenkintų e, šalių mes nelabai patenkinti, ūkininkai daug kritikos išsako žalinimui, jeigu pasiklausysime ūkininkų ir jų asociacijų, girdėsite kritiką, audito rūmai taip pat kritikuoja. Taigi, gana pribloškiantys rezultatai ir iškyla klausimas, o ką dabar reikėtų daryti mums. turime laiko ir galime kalbėtis apie tai, kas galima būtų e, padaryta, kaip Agri generalinio direktorato atstovas, e, prašom, pasakykite mums, ką galima būtų nuveikti. Ir mes labai rimtai, kaip biudžeto kontrolės komiteto nariai, prašome jūsų patarimo. Taigi prašom žodis jums. Na, aišku, kad e, žalinimo ambicijų lygis, e, kuomet komisija pasiūlė, e, pateikė savo pasiūlymą, kad tas lygis paskui buvo sumažintas. Reikia tą pripažinti, bet greta to aišku, kad mūsų akim žiūrint, žalinimas turi rimtų struktūrinių trūkumų priimtas vienas požiūris visai Europos Sąjungai, o aišku, tarp valstybių narių yra daug skirtumų. Na ir reikia taip pat pasakyti, kad e, komisijos pirminio pasiūlymo ambicijų lygis buvo smarkiai apribotas. E, ateityje mums reikia daug daugiau ambicingumo, kalbant apie uh, aplinkos apsaugą, reikia galvoti apie supaprastinimą ir apie didesnį lankstumą, kad šis, ši politikos priemonė taptų veiksminga, atlieptų ūkininkų ir aplinkos poreikius, taip pat ir regioninių lygių. Ir būtent tai mes siūlome savo komunikate pereito lapkričio E, komunikate kalbame apie tam tikrų taisyklių ūkininkams pakeitimą, e, kad požiūris remtųsi konkrečia veikla, valstybės narės apibrėžtų konkrečius tikslus, atsižvelgdamos į poreikius, e, į klimato ir aplinkos poveikius ir iškeltų bendrąjį tikslą. Ir e, šitas požiūris, e, kuris remtųsi labiau siektinų rezultatų, o ne taisyklėmis surašytomis ūkininkams, e, galėtų būti veiksmingesnis. Tai leistų mums šokti į priekį, galvojant apie kovo su klimato kaita ambicijas ir aplinkosauginės ambicijas. Ir e, aš manytume, kad e, ir jūsų komitetas pritartų e, būtent tokiam naujam požiūriui, ar kalbėtume apie vandenį, dirvą, CO2 sekvestraciją ar kitus dalykus. Galbūt Kalbant apie BŽUP e, poveikį aplinkai ir klimatui, e, pirminės e, intencijos buvo paskelbtos, buvo išsakytos, o dabar mums reikia siekti didesnės ambicijos. Aš žinau, kad komisija atsidūrė šiek tiek sunkokoje situacijoje čia. Žemės ūkio reikalų komitete ir žuvininkystės komitete tenka mums susidurti su e, lobistų organizacijomis ir e, kol tenka su jomis taikstytis, e, tol komisijos ambicingi pasiūlymai ne visada pasiekia savo tikslą. Dėl tos priežasties e, svarbu e, mums turėti tokio tipo ataskaitą, kurią pateikė audito rūmai. Ačiū už ją. Ji turėtų būti panaudojama kilstelėti mūsų diskusijas į atitinkamą lygį, kad mes savo politikos rytise apsispręstume dėl geriausio būdo veikti toliau. Tai mūsų atsakomybė. Pirminkė, iš tikrųjų taip ir yra. Kaip jūs sakote, patys esam šiek tiek pasimetę, nežinome, ką daryti. Na, bet e, atrodo vis tiek e, tam tikrą žingsnį į priekį žengėme, atidžiai stebėsime tolesnius įvykius. Nemanau, kad turėtume leisti, kad tęstusi tokia padėtis, kokia ji yra dabar, reikia galvoti apie BŽOP po 2020 metų, antraip. Susidursime su problemomis ir ateityje 26 e, nacionaliniai teisės aktai skirtingi E, dėkoju audito rūmams, e, ačiū už pristatymą, e, padarėte, ką galėjote, bet dabar kažką turime jau daryti su, tais, su tomis išvadomis. Aš raginčiau frakcijas gerai pamastyti apie tai, galbūt reikėtų čia ateitie surenkti svarstymus, klausimus. klausimus E, pasikeisti nuomonėmis apie tai, ką reiktų toliau daryti per koordinatorių posėdį. Anksčiau mes kalbėjome apie galimas temas, e, kuriomis reikėtų svarstymus surenkti. E, kai kurioms išminčių nebuvo pritarta, taigi ir ši tema reikalauja šviežesnio, naujo žvilgsnio. E, vis tik tiems reikalams išleidžiama labai daug pinigų. Iš tikrųjų, pirmininkė, labai gera mintis. Kalbame apie daugiametės finansinės programos ateitį ir šias problemas ir turime svarstyti tokiame kontekste. Žinau, kad bus tokių, kurie norėtų, kad viskas liktų kaip yra, niekas neturi kesintis į uh, E, jų pinigus, e, visi turi e, nelysti iš savo kompetencijos sričių, mes negalime su tuo susitaikyti, neturime pritarti voluntaristiniam požiūriui, reikia tikslinės paramos ten, kur jos iš tikrųjų reikia. Niekas nesako, kad žemės ūkis e, Europoje ne, neturėtų uždirbti nieko iš tikrųjų investicinėms kompanijoms čia atsiranda veiklos dirba. Ir e, dirbamo žemės kaina gana aukšta. Kalbame apie ekologišką, tvarų ūkininkavimą bet galų gale vis tiek mums reikia tas problemas spręsti ir daryti tai sąžiningai. Pane Kadenbach, dėkoju, pritarčiau pirmininkės pasiūlymui, mums reikia visą apimančios diskusijos šią temą. E, pastaruoju metu esame matę ir kitą ataskaitą apie jaunuosius ūkininkus e, ir matome, kad naudojamos priemonės e, neleidžia pasiekti išsikeltų tikslų. Nepakankamai jaunų ūkių ateina ūkininkauti ar perima jau egzistuojančius ūkius jeigu ateityje norime turėti nedėlių ūkių, gerai veikiančių ūkių sektorių, reikia galvoti, ką turėtume nuveikti. Taip pat e, mes turime atsiminti, kad Žemės ūkio komitetas svarsto ne tik tai e, Žemės ūkio, bet taip pat ir kaimo plėtros problemas, juk reikia galvoti apie ką reikia daryti e, kaimo vietovėse. Reikia pagalvoti apie vis visas europinės lėšas, kurios yra perskirstomos ir būtent jos formuoja pokyčius vienoje ar kitoje srityje. Negalima daryti prielaidos, kad kiekvienas ūkininkas turi gauti tam tikrą ES finansavimo lygiai turi būti tenkinamos tam tikros sąlygos, turi būti labai aiškios taisyklės, kad e, ūkininkai žinotų, ar jie tenkina tuos reikalavimus ir tik tada, jeigu jie taip daro, jie turėtų toliau gauti tas išmokas. E, e. Vien tik tai, kad jie tradiciškai išmokas gaudavo, dar nereiškia, kad taip turi būti ir ateityje. E, mes nustatome būsimo okininkavimo reikalavimus ir jeigu jūs juos tenkinate, tik tada gausite lėšas. Iš tikrųjų, tai, ką jūs sakote, yra gyvybiškai svarbu, labai svarbu, kad mes ir toliau pažiūrėtume, kaip reikalai vystysis. Aš kaip e, parlamento narys, kaip ir kiti nariai iš kaimo, sulaukiu ūkininkų klausimų ir raginimų, kad BŽUP e, finansavimas nebūtų sumažintas. Bet e, dabar matome paradoksą visi suprantame, kad e, pinigai turėtų visų pirma patekti e, mažiems e, ūkiams. Ir praktikoje yra visai netaip, juos gauna daugiausia stambus ūkiai. Ir todėl yra paradoksas, kad būtent į mus kreipiamasi dėl to, E, kad tie pinigai nenueitų tiems didiesiems ūkiams, o būtent mažiems šeimos ūkiams, kurie yra labai svarbus įvairiom prasmėm. E, tikrai nepritarčiau, kad tam, kad pinigai būtų atimti iš e, žemės ūkio, bet reikia atsiminti, kad e, tos lėšas, kurio, kurias gauna mažieji ūkiai, paskui turi ir tolesnį poveikį Jeigu tos lėšos bus paskleistos tarp tinkamų ūkių, tai prisidės prie e, kaimo vietovių gerovės. Tiesą sakant, e, aš prisimenu savo tėvo ūkį, jeigu ne jis, mums būtų tekę su šeima emigruoti. E, turiu pasakyti, kad esu skeptiškas daugelį sričių, bet kalbant apie žemės ūkį, aš esu tikras proeuropietis. Gal komisija galėtų kokį žodelį pasakyti apie tai, kas kiek gauna, kur keliauja pinigai, kaip e, jie investuojami, nes mes tikrai pasisakome už ekologinį požiūrį, tai norėtųsi iš jūsų išgirsti, kasgi čia laimi, kas pralaimi iš to finansavimo, ar yra lėšos paskirstamos teisingai. Pasakykit, prašau, kasgi e, gauna, kas netenka lėšų. I, question, are... Kaip aš suprantu iš jūsų klausimų, jūs kalbate apie tiesioginės išmokas ar apie žaliasias išmokas? Apie žaliasias išmokas. Gerai. Na, žaliųjų išmokų įvedimas iš esmės nepakeitė taip, kaip ūkininkams skirstoma parama. Didžioji valstybių dauguma susidūrė su proporcingai skirstomomis žaliosiomis išmokomis. Todėl žaliųjų išmokų paskirstimas susijęs su dirbamos žemės plotų ir naujų išmokų įvedimas nekiek nepakeitė esamos paramos schemos. Dvi, du trešdaliai e, tiesioginių išmokų ir du trešdaliai žalių išmokų keliauja būtent nedideliems ūkiams, kurių dydis nuo 5 iki 250 hektarų. Tai mes laikome nedideliais ūkiais. Ir mūsų požiūriu tai atitinka tą nedidelių ūkių apibrišti, o tai sudaro maždaug 5-6 e, procentus naudojamos dirbamos žemės. Ir tai taip pat sudaro 5-6 procentus tiesioginių išmokų. Taigi tiesioginių žaliųjų išmokų e, įvedimas nepakeitė tos tvarkos, kaip yra paskirstama parama ūkininkams. Vadinasi, tos žaliosios išmokos koreliuoja su tiesioginėmis išmokomis. Ar taip? teisingas pastebėjimas, nes norint gauti žalę išmoką jūs, na, ta žalioji išmoka suteikiama tiems, kurie jau gauna tiesioginės išmokas ir daugulie, daugelėje valstybėje narių tai susijęs su jau galiojančia į išmokų tvarką. Kągi, Ačiū, ačiū audito rūmų ir komisijos atstovams už diskusiją, ačiū kolegams, kurie dalyvavo. Dabar susidarome platesnį ir išsamesnį vaizdą prieš keliaujant į Žemės ūkio komiteto posėdį rytoj. Ačiū, posėdis baigiamas, kitas posėdis vasario 26 nuo 3 iki pusės 7. Ačiū ir gerą vakarą.